Ladies and gentlemen, nyt aloitamme. Ponios ir ponai, Pirmiausia, pradėkime tuo, kad e, pasveikinsime visus susirinkus į šį posėdį. Aš įsivaizduoju, kad susirinks daugiau dalyvių vėliau į šį renginį, nes daugelis parlamentarų dabar laksto aplink rūmus, tik turbūt bandydami rasti bilietų skrydžiams namo, nes, kaip žinia, vulkaniniai pelenai iš Islandijos sukėlė daugybę problemų keliaujantiems. O dabar noriu visus pasveikinti, ypač mūsų pagrindinius kalbėtojus. Pone Stephanie Griffith Jones, profesorė iš New Yorko Kolumbijos universiteto Šiltai sveikinu Jūs atvykusi mūsų posėdį. Jūsų žinių ratas labai platus. Jūs e, esate nagrinėjusi pasaulinius kapitalus rautus naujai atsirandančiose rinkose Jūs esate svarščiusi Latinų Amerikos e, kapitalo srautų makroekonominį valdymą, taip pat Rytų Europos, e, Afrikos į pietus nuo Saharos valstybės esate nagrinėjusi tuo pačiu požiūriu. Taip pat labai konkrečiai bandėte išvelgti finansų reformos subtilybės, e, įvertindama draudimo rizikos fondus ir išvesinius finansinius instrumentus. Taigi jūs esate e, labai vertinama viešne mūsų renginyje. Norėčiau šitą priminti. Šis renginys yra transliuojamas internetu tiesiogiai. Todėl būtų labai gerai, jeigu kalbėtumėt ne per daug greitai. Būtų labai gerai, jeigu kalbėtumėt išverčiamų greičių. kadangi, kaip įprasta, šis renginys yra verčiamas į daugelį kalbų Europos parlamente. Prašom, žodis jums. Well, Labai ačiū, ponios ir ponai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už progą kalbėti tokiame svarbiame renginyje, tokia svarbia tema. Galbūt reikėtų visų pirma paminėti, kad ketvirtajame dešimtmetyje buvo sukurta panaši į jūsų komisiją, vadinasi Pekoro komisija, ir jie Junktinėse Amerikos valstijose vykdė labai svarbias ekonomikos ir ūkio reformas. Taigi e, dabar jūs turite suprasti, kad prie pokyčių galite ženkliai prisidėti. Aš norėčiau kalbėti iš esmės dviem svarbiausiomis temomis. Pirmiausia, norėčiau išsiaiškinti, kokio pobūdžio finansų sistemos pasaulio ekonomikai reikia, kad e, galėtume sugrįžti prie tvarios ekonomikos raidos ir kaip Europa gali atlikti lyderės vaidmenį tokiame darbe. Vadinasi, mums reikia sukurti tokį finansų sektorių, kuris netaptų per daug didelę naštą ir įsiskolinimu, kaip kad buvo pastarojų metų, bet priešingai taptų didelę vertybę ir turtu remiančių ekonomikos augimą. Kalbant apie finansų sektoriaus vaidmenį ir galimybės supaprastinti ir pakeisti finansų sektorių, e, suprantame, kad turime tarnauti realiai ekonomikai. Kokiomis priemonėmis galime pasiekti tikslo? Norėčiau pristatyti kontekstą, makroekonominį kontekstą pasaulio ekonomikoje ir daugiausia dėmesio skirsiu besivystančiam šalims. Aš manau, kad, e, kaip dauguma jūsų žinote, viena pagrindinių priežasčių, kodėl pasaulyje išvy, pavyko išvengti tokio didelio nuosmukio kaip ketvirtajame dešimtmetyje, buvo tvirta uh, E, prieš ciklinė politika, kuri buvo e, įgyvendinta industrializuotame pasaulyje ir daugelie besivystančių šalių, ypač Kinijoje. Toks tvirtas makroekonominis atsakas leido užkirsti kelią kitai didžiajai depresijai. Taigi mes kalbėjome apie daugia greitį atsigavimą. Uh, Mes galime kritikuoti politikos kuriejus, kad jie nesugebėjo visiškai užkirsti kelio krizėje, jie nesugebėjo liberalizuoti finansų sektoriaus per daug smarkiai, atsiprašau, jie per daug smarkiai liberalizavo finansų sektorių, nesukūrė reikalingų reglamentų. E, bet mes turim suprasti, kad vis tik politiniai sprendimai leido išvengti 30 metų lygmens ūkio depresijos. Tačiau rizika išlieka, jeigu paskatos bus pašalintos per daug anksti, tai e, tos depresijos grėsmė vėl išauks dar labiau. Ir pirmiausia, turim galvoti apie bevysančią šalis. Paklauskime patys savęs, dėl kokių priežasčių mums pavyko taip sėkmingai susidoroti su ta krise. Pirmiausia, masinės politinės intervencijos industrializuotume pasaulyje ir besivysančiose šalise. Prisiminkime e, Keynes'o principo sprendimus E, Kinijoje ir kitose pietričių Azijoje, kur 52 e, procentai BVP fiskalinio stimulo buvo panaudota reaguojant į krizę. Pirmiausia, buvo reaguojama į smarkiai nusmukusi eksportą. Be bejonės besivysančiose šalise buvo e, masiškai gelbėjamos ir finansinės institucijos. Tai galbūt nėra tobulas sprendimas, jokių būdų tai nėra geriausias sprendimas, nes nebuvo nes galėjo būti rizikuojama paklausa. Bet svarbu suvokti, kad rizikos užaštrėjimo laikotarpiu, nors finansinės institucijos nusilpo, politiniai lyderiai nenustatė aiškių rizikos sąlygų, nebuvo aiškiai apibriešta reguliavimo sistema, premijų sistema, e, skolinimo atkūrimo sistema. Taip pat nebuvo kalbama apie finansinių institucijų apmokestinimo principus po to, kai jos atsigaus. Tai būtų leidę ženkliai tokioms finansinių institucijoms prisidėti prie ūkio raidos. O dabar e, matome, kad e, turime dėrėti su šiek tiek silpnesniu finansų sektoriumi, negu kad būtume galėję. Kita priežastis, kodėl ekonomika atsigauna, yra tai, kad egzistuoja paralelinis e, ekonomikos atgaivinimo variklis. E, ketvirtame dešimtmetyje tokių valstybių kaip Kinija neegzistavo. Bet finansų sektoriai vis tik buvo parklubdyti. Dabar ekonomika yra labai stipri, užsienio valiutos rezervai yra milžiniški ir finansų sistema be galo stipri. Ji sugeba labai E, greitai pereiti prie fiskalinio paskatų sistemos ir išplėsti kreditavimo sistemas. Tokios valstybės kaip Kinija, Indija ir Brazilija didelė dalimi dar turi valstybinį bankininkystės sektorių, todėl jos negali dėrėti su privačiamis bankininkystės e, sistemomis dėl skolų, dėl paskolų. Kinijoje problema buvo ta, kad viešieji bankai paskolino daugiau negu vyriausybė norėjo. Todėl Manau, mes galim pasimokyti labai įdomaus dalyko. Tos šalis, skaitant ir besivysančias valstybės, kurių finansų sektorius valstybinių mastų buvo platesnis, tokios kaip Brazilija, Kinija ir Indija, sugebėjo e, vykdyti ekspansinę kreditavimo politiką, kuri prisidėjo prie fiskalinio ir piniginio e, prieš ciklinio e, biudžetinio mechanizmo. Tai buvo tarsi prieš pastatytą politiką tarptautiniai finansavimo sistemai. Tokios valstybės kaip Kinija, kaip Čilė neturėjo tokios priemonės, nes e, valstybiniai bankai sudaro tik nedidelę dalį bendrosios bankininkystės sistemos. Todėl tos šalis nesugebėjo išplėsti kreditavimo taip plačiai kaip tos, kurios turėjo tokius, e, tokį valstybinį bankininkystės sektorių tai neprisidėjo prie ekonomikos augimo. Todėl iš tokios trumpos ir aiškios analizės galime padaryti, kad Kenzo politika pasiteisino. Ypač tose valstybėse, kur e, ekonomikos klėstėjimo metu buvo vykdoma išmintingai atsargi ekonominė politika. Jo sugebėjo išlaikyti tą priešciklinę e, monetarinę politiką anksčiau ir sukūrė stipresnės finansavimo priemonės kurios e, galėjo būti panaudotos per valstybinius bankus. Dabar aš norėčiau iš esmės sutelkti dėmesį į tai, koks finansinis sektorius mums reikalingas, kad ekonomikos atgai, atsigavimas būtų išlaikytas. Pirmiausia, mes žinom, ko mes nenorime. Mes nenorime tokios finansinės sistemos, kuri, e, dėl kurios dažnai e, kyla brangiai kainuojančios krizės. Antras dalykas, mes norime tokios finansinės sistemos, kurioje sulėtėjimo ar krizės metu, ar tai atsirastų dėl vidinių priežasčių, ar dėl išorinių ekonomikos šoko veiksnių, galėtų padėti prieš cikliniam ekonomikos atsigavimui. O trečias dalykas, kuris yra dar svarbesnis, norime tokios sistemos, kuri remtų tvarų ir subalansuotą ekonomikos augimą. Pirmiausia, būtų finansuojamos įmonės, mažos ir vidutinės, pirmiausia, realinių žmonių poreikiai. Tokie dalykai kaip e, turto pas, nekilnojamo turto paskolos turėtų būti išduodamos tvariai ir subalansuotai. Tai galbūt skamba sudėtinga, tačiau iš tiesų tai yra gana paprasta. Ir e, tiesą sakant, mūsų finansų sistemos buvo gana paprastos ir jos gana gerai funkcionavo tokiose valstybėse kaip Kanada, pavyzdžiui. Europos valstybėse po karo irgi buvo tokios pat e, finansavimo sistemos. Kai kurios besivysančios šalis, kad ir kaip keistai skambėtų, irgi turi tokias sistemas susikūrusios, nes yra pasimokusios iš praeities klaidų. Išsikelkime tris tikslus ir e, jiems reikės trijų priemonių. Pirmoji priemonė būtų reglamentai, reguliavimas, kuris leistų suvaldyti per daug liberalizuotą finansų sistemą. Tam yra reikalingi geri reglamentai. Vakar buvo labai tvirtai tas principas pagrystas prezidento Obamos, kuris labai griežtai kalbėjo ir pareiškė, kad krizės pagrindinė pamoka yra ta, kad mes turime pažaboti e, per daug liberalę finansavimo sistemą. Tai turbūt ne akademiškas pasakymas, labiau e, nevyriausybinės organizacijos lygmens pasakymas, bet čia kalbėjo JAV prezidentas. Jis sakė, kad e, valstybės finansų sistemoje žmonėms negali tekti per daug didelės finansinės naštos. Tai yra visiškai nepriimtina. Be to, po poros minučių aš pakalbėsiu dar apie reglamentavimą. Antra priemonė, apie kurią aš jau šiek tiek kalbėjau, yra viešųjų bankų vaidmuo jie turi labai greitai reaguoti krizėse, prieš ciklinis kreditavimas turi egzistuoti ir turi užbildi tos e, skylės rinkose arba skolinant patiems valstybinėms bankams arba skatinant privatų sektorių tai daryti. Privatus sektorius turi formuoti rinką geresnėmis finansinėmis priemonės. Europoje yra gana gerų institucijų, pavyzdžiui, Vokietijoje yra Credit Liberal Bank, Uh, Ispanijoje yra KAHAS sistema, be to egzistuoja Europos centrinė institucija, Europos investicijų bankas, kuris dabar yra pervertinamas. Ir jis yra labai vertingas, ieškant galimybių finansuoti Europos vidaus infrastruktūros reikmes. Kitos pasaulio dalis žavisi jumis ir kai mes tik vykstame besivystantį pasaulį, žmonės sako, kad jie nori iš Europos pasimokyti ir galvoja, kaip būtų galima perimti tą pavyzdį. Netgi JAV administracijoje tai yra bandoma uh, įvertinti deramai. Trečia priemonė yra inovacijos, bet turiu galvoje inovacijas ne taip, kad finansų sektorioje sukurtume labai sudėtingas e, priemonės ir sukurtume e, per trumpą laiką daug pinigų ir taptume toksiškais visuomeniai e, bendrai. Bet turiu galvoje, kad turim siekti inovacijų, atkuriant tas priemonės, gana paprastas priemonės, kurios jau anksčiau egzistavo. Tai būtų puikiai pritaikytos priemonės, kurios leistų finansuoti, pavyzdžiui, technologijų inovacijas. Ir būtų išplėstos tokios priemonės kaip kapitalo, kaip rizikos kapitalas. Ir būtų išduodama daugiau paskolų valstybiniam sektoriui. Ir tas sektorius galėtų būti panaudotas ekonomikos klėstėjimo metu, o jo panaudojimas galėtų sumažėti e, krizės ar nuosmokio metu. Uh, Nekilnojamo turto paskolų priemonės e, turėtų būti šiek tiek griežčiau ribojamos ekonomikos klėstėjimo metu. Turėtų būti tam tikros ribos nustatytos turbūt, kas leistų pažaboti ir nekilnojamo turto kainas, bet ta sistema turėtų būti lankstesnė ekonomikos nuosmukio metu. Vėlgi galėtume pateikti Kanados pavyzdį. Kanada, kaip žinome, taikė tam, tikras, tam tikrus apribojimus ekonomikos klėstėjimo metu. Bet supraskim, kad tai nėra raketų mokslas. Tai nėra sudėtinga. Kartais, kalbant apie finansų sektorių, susidaro toks įspūdis. Tačiau iš tiesų turime suvokti, kad tai nėra taip jau baisiai komplikuota. Yra tie komplikuoti matematiniai mokesčiai, kurių atrodo niekas nesupranta ir niekas nebežino, kokią riziką po jais glūdi. Tačiau supraskime, kad reikia vaduotis paprasčiausiamis taisyklėmis, kurios išlieka per amžius, kurios šiek tiek yra pakeičiamos, adaptuojamos prie pokyčių bet jos yra pritaikytos realiems ekonomikos poreikiams. Nes man atrodo, kad miglotumas dažniausiai prikuria problemų. Ir paskutinis punktas, ponė pirmininkai, jeigu leistumėt, šitą pasakyčiau dar dėl reglamentavimo, dėl reguliavimo. Ką tik e, su profesorium Stiglisam ir Kampo buvo parengta speciali knyga tą temą. Ir ten mes sakome, kad iš finansų istorijos pasimokėme, neseniai Rogoff ir Reinhardt taip pat paskelbė knygą, kurioje apie tą patį kalbama, kad kai finansai yra greitai sparčiai liberalizuojami, ypač jeigu nėra to paraleliai kuriami geri reglamentai, iškyla didelė grėsmė, kad viskas baigsis krize. Turi būti sukurti geri reglamentai, pagrišti dviem e, ypatybėmis. Pirmiausia, jie turi būti aiškiai suprantami ir atitinkantis e, mokumo ir likvidumo e, proporcijas e, visų, visiems veikėjams, visose rinkose ir visose veiklos rušise. Jeigu to nebus, bus reikalingas reguliavimo arbitražas, ekonomika labai greitai auks, kils per didelę sisteminę riziką, anksčiau tai yra buvę, nes buvo per mažai reglamentų. Dabar didžiame dvidešimtuke yra sutarta dėl to, kad turi būti įkurta finansų stabilumo valdyba, kuri turi dirbti visur. Bet kaip anglai sako, e, visos problemos slypi smulkmenuose. Kaip bus dirbama? ar iš tikrųjų pavyks viską gerai padaryti. Gali iškilti nemažai problemų. Reglamente turi būti kalbama ne tik apie bankus, bet ir apie vadinamą šešėlinę bankininkystės sistemą. Taip pat turi būti kalbama apie priemonės neįinančias į e, įmonių balanso lapus, e, turi būti kalbama apie investavimą į rizikos fondus ir panašiai. Europiečiai ir jūsų parlamentas ėmėsi lyderių vaidmens reglamentuojant e, tokius dalykus kaip rizikos fondai, draudimo rizikos fondai. Tačiau dabar tas procesas šiek tiek sulėtėjo. Junktinės Amerikos valstijos labiau negu europiečiai, manau, e, skiria jėgų išvesinėms finansinėms priemonėms. Jie bando sukurti skaidresnės išvesinės finansinės priemonės ir uh, stengiasi geriau jas reguliuoti, kad nebūtų sukurta problemų susijusių su sisteminė rizika. Kalbant apie išvesnės finansinės priemonės, būtų labai gerai, jeigu Europa neatsiliktų nuo Junktinė Amerikos valstijų. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus. Supraskime, kad e, reguliavimas turi būti prieš ciklinis. Filosofija labai aiški. E, suprantama, ypač Europoje, gal ne tiek smarkiai Junktinės Amerikos valstijos, Europa čia, manau, mus pralenkė kad pagrindinis pralaimėjimas finansų rinkoje yra tas, kad egzistuoja klėstėjimo ir nuosmukio modelis. Reglamentai turi būti pritaikyti visoms sistemoms. Reglamentai turi pažaboti perteklinį kreditavimą klėstėjimo metu ir remti kreditavimą, kai ekonomika nusmunka. Labai svarbu, kad tai būtų padaryta taikant ex ante taisyklės. Tai yra, taisyklė turi būti nustatyta iš anksto. Jeigu kreditas išsiplės tiek ir tiek, kapitalo, e, pagrindinio kapitalo suteikimas bus pažabotas iš anksto, nekeičiant taisyklių. Išskyrus tuos atvejus, e, kai tas e, išaugimas yra per daug didelis. Nes jeigu to nepadarysime, tai ekonomikos suklėstėjimo metu, kaip matėme per paskutinį klėstėjimo atvejį, ir anksčiau tokių dalykų yra buvę, tai bus problemų, nes dabar žmonės sako, šita, šį kartą reikalai yra kitokie, viskas yra kitaip, galime netaikyti reglamentų. Politikos kuriejai turi uh, galvoti apie finansų sektorių, e, kaip jį pažaboti, kad jis netaptų per daug entuziastingas. Apibendridama noriu pasakyti, tam, kad būtų sukurta funkcionuojanti finansų sistema, tenkinanti ekonomikos poreikius. Turime sukurti gerus reglamentus ir jų įgyvendinimo stebėjimą. Reikia galvoti apie valstybės institucijų vaidmenį, turime galvoti apie inovacijų skatinimą, iš kurių išplauktų priemonės leidžiančios tvariau užtikrinti e, finansavimą tolimesnėje perspektyvoje. Ačiū. questions. Um, Thank you very much. Dėkuoju. Dabar e, laikas klausimams. Dėkuoju profesorė už tokį informatyvų pranešimą. Iš tikrųjų dėkojame Jums už išvalgas ir minti, kad visi šie dalykai yra gana paprasti. Na, e, dabar e, suteiksime galimybę diskusijų dalyviams pasisakyti, e, dalyvauti diskusijose. Pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Tomas Man. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamoji profesorė Griffith Jones, jūs uh, e, e, įpareigojate mus priimti paprastas taisyklės. Jūs e, kalbėjote apie sampratas suprantamai, aiškiai. Šiais laikais daugelis vengia konkretumo, specifiškumo, o jūs priešingai labai aiškiai apžvelgėte situaciją. Už tai noriu Jums nuoširdžiai padėkoti. Taip pat džiugu, kad Jūs esate nepriklausoma ekspertė, patarėja su mumis pasidalinusi profesinėmis žiniomis. Taigi jūs neapsiribojate uh, tam tikrais e, politiniais e, lozungais, kartais e, kalbantis su bendrovių atstovais, išgirstame minčių, kad jie yra ribojami rinkų poreikių ir politikų numatomų taisyklių. O jūs kalbate priešingai, jūs kalbate apie finansų sektorių kaip paslaugų tiekėją, ir sakote, kad jam reikia atitinkamų žaidimo taisyklių. Kol kas jos buvo nepakankamai konkrečios ir negalėjome uh, prognozuoti e, tokios krizės. JAV e, tokie reikalavimai yra griežtesni, na, o mes dėl spekulacijų Graikijoje, e, taip pat dėl tam tikrų euro ir dolerio santykių pasikeitimų patyrėme šią krizę. Buvome kaltinami už neveiklumą, tačiau manau, kad dabar žengėme žingsnį į priekį. Uh, mes pareigojame bankus prisijimti atsakomybę už tai, kas atsitiko, nors kol kas tokio atsakomybės priskirimo bankams nebūdavo priešingai nei JAV. Na, o dabar konkretus klausimas. Ar jūsų vertinimu mūsų bankai išliks? Ar jie dirbdami tarptautinių lygmenių turės laikytis tam tikros priežiūros institucijos reikalavimų. Taigi iš patirties ar galite manyti, kad dabartiniai bankai išliks? Ir antras klausimas dėl, pavyzdžiui, rizikos draudimo fondų e, ir jų e, vadinamųjų pasų. Ar manote, kad uh, E, jiems taip pat reikėtų taikyti griežtas priežiūros taisyklės, reikalavimo prievolę ir e, taip toliau. Ar jie imsimės veiksmų, šiuo atveju JAV mus ims vytis. Jūs du kartus paminėjote prezidentą Obamą, jo veiksmus. Ar manote, kad šioje srityje jie yra tiesiog. Uh, e, paviršiniai ar iš tikrųjų kažko atnešiantis praktiški. Taip pat kalbėjote apie solidarumo fondus. Ar bus sunku e, jų nuostatas įdėkti valstybėse narėse? Kai kurie bankai atsiriboja nuo atsakomybės už krizę ir toliau jos kratomasi. Ir manyčiau, kad jei bus priežiūra bankų priežiūra tarptautiniu lygmeniu. E, nežinau, ar bus galima numatyti tokią atsakomybę konkrečių lygmenių ir nežinau, ar amerikiečiai prisijungs prie tokių reikalavimų. Dėkoju, noriu atsiprašyti už tai, kad vėluoju. Mano lėktuvas vėlavo maždaug valandą. Aš buvau paskutinis patekęs į e, oro uostą, paskui e, duris buvo uždarytos, taigi man vis dėlto pasisekė. Dėkoju, dėkoju už puikius klausimus. Jie yra sudėtingi, atspindintis klausimo esmę. Aš manau, kad e, dabar išgyvename laikus, kai e, e, asmenys tokie kaip jūs turi būti nepriklausomi ir e, neklausyti per daug suinteresuotųjų šalių. Aišku, reikia juos išklausyti. Aš pat, pati dalyvauju komitete nagrinėjančiame e, tarptautinius valiutų pokyčius bet kartais sunku atsižvelgti į įvairių komitetų rekomendacijas. Ta pati galime pasakyti ir apie reguliavimo sieki, apie sieki gauti pelną trumpalaikėje perspektyvoje. Na, o žiūrint ilgalaikę perspektyvą ir vertinant nacionalinius uh, bei Europos interesus, paprastų Europos piliečių interesus, galime pasakyti, kad pagrindinis interesas yra gerai reguliuojama finansų sistema. Europa nori neatsilikti konkurencinėje kovoje pasaulio ūkio kontekste, taigi jai reikia veiksmingo. E, funkcionuojančio reguliavimo. Ateityje iš finansų sistemos tikėsimės uh, galimybių investuoti, suteikti garantijas. Taigi e, į konkurenciją žiūriu kaip į konkurencija iš viršaus į apačią. Tai reiškia, kad tai turėtų būti apsaugota ilgalaikė konkurencija. Jūs visiškai teisūs kalbėdami apie tai, kad bendradarbiavimas su JAV yra gyvybiškai svarbus. Bet tai yra kolektyvinė, kaip ją vadina ekonomistai, problema. JAV kartai sako, kad jie nenori reguliuoti bankų veiklos dėl to, kad Europa jos nereguliuoja. Galbūt Singapūras taip pat vadovaujasi tokia nuostata, tačiau turime žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą ir turbūt ilgalaikis tikslas būtų globalus pasaulinis bankų reguliavimo mechanizmas. E, to tikslo turėtumėm siekti kiek įmanoma greičiau. Tačiau, kol jo pasieksime, Europa gali išsiveršti, išsiveršti į priekį reguliavimo srityje. Šis parlamentas išsako pagristus nuogastavimus dėl poreikio. E, taikyti riziką ribojančią priežiūrą e, rizikos draudimo fondams kalba apie tokias priemonės kaip e, reikalavimus valdytojams, e, kapitalo pakankamumo reikalavimus, registracijos reikalavimą. Aš išvelgiu poreikį imtis iniciatyvų, siekti kuo didesnio koordinavimo, bet neleisti, kad koordinavimo trūkumas mus paralyžuotų. Uh, E, nes tai būtų tarsi priežastis, kodėl finansų sektorius mm, nesimtų priemonių. Tai būtų tam tikras pasiteisinimas nesitarti, nesiekti pažangos. Taigi kliūtis reikia naikinti palaipsniui. Taip pat klausėte apie solidarumo fondus. Manau, kad bankai per e, mokesčius ar kitus būdus galėtų prisidėti prie fondo e, sudarimo. Taip pat e, kalbama apie kapitalo pakankamumo reikalavimus, kitas priemonės padėsinčias išvengti būtimų, būsimų krizių. Aišku, jeigu bankų problemos yra sisteminio pobūdžio, bankus reikia gelbėti, sanuoti, taip pat numatant privalomus atidėjimus, e, kurie neturėtų būti e, panaudojami įprastiniais atvejais nei e, premijoms, nei išmokant dividendus, jei banko kapitalo situacija nėra pakankamai stabili. Būtent turnerio pranešime apie tai kalbama. Kitas klausimas ir kita priemonė yra uh, bankų reguliavimas. Toliau Hans Peter Martin. Uh, labai ačiū, uh, gerbiamoji profesorė. Visą tai, ką jūs kalbėjote, yra labai įdomu. Jeigu gerai supratau, jūs sakote, kad situacija nėra tokia sudėtinga, kaip kad gali pasirodyti, reikia tiesiog elgtis su pasitikėjimu, reikia e, priimti tinkamus sprendimus ir nustatyti aiškias taisyklės. Jūs sakėte, kad neįmanoma yra nustatyti a, ekvivalenčių ir bendrųjų anticikliškų taisyklių. Jūs tikriausiai žinote, kad mūsųse diskusijos buvo labai intensios, jūs čia štai pagyrėte Europos parlamentą, Tačiau kartu manote, kad reikia atsižvelgti į visus stambius veikėjus. Bet kas dėl šešėlinės bankų sistemos, tos paraleliosios sistemos, yra e, investicijų fondai, yra draudimo rizikos fondai. Noriu paklausti jūsų, kaip jūs manote, kaip jūs įsivaizduojate mūsų vaidmenį, mūsų Europos parlamento vaidmenį. Profesorė, ar jūs vertinate mūsų pradėtą procesą kaip teisingą? Ar vis dėlto pokyčiai čia šioje institucijoje, taryboje ir komisijoje reiškia tam tikrą atsitraukimą ir grėsmę, kad šiuose reikšmingose sritise, kurias įvardinote, kuriuose reikia reguliavimo, mes paliekame spragų. Ar konkrečiai, kiek įmanoma, konkrečiau galėtumėte atsakyti į šį klausimą? Ar jums e, žinoma apie Gozė e, pranešimą apie siūlomas pataisas. Prašom, e, e, neišsakinėkite mum komplimentų, tiesiog atkreipkite mūsų dėmesį, išiškinkite problemas. Kitas klausimas dėl išvestinių e, finansinių produktų. Jūsų, kaip nepriklausomos mokslininkės nuomonė, kokias rekomendacijas galėtumėte mums pateikti, kokios iniciatyvos galėtų būti parengtos šiame komitete ir apskritai ES institucijose, kokios teisėkuros iniciatyvos galėtų atsirasti. Ačiū. E, klausimai sudėtingi. Aš, e, aišku, nesaku labai e, smulkmeniškai jūsų pasiūlymų, tačiau stebiu pasiūlymus dėl kontraciklinių priemonių Aš pasisakyčiau prieš labai konkrečias taisyklės, perdim konkrečias. Eksante taisyklės, kurios, pavyzdžiui, buvo numatytos Ispanijoje, e, turi privalumų, ryškių privalumų. Jos siejasi ir su poreikiu laikytis apskaitos taisyklių. Tačiau reikia orientuotis į pagrindinius tikslus, aukštesnius nei apskaitos taisyklės. Tai yra reguliavimas, palankios investuotojams pa aplinkos sukūrimas ir bendras finansinis stabilumas. Uh, rizikos draudimo fondų prasme jūs teisingai paminėjote, kad pradžia buvo labai gera, tačiau procesas sulėtėjo. Maybe use this one here. Okay, sorry. Ah, okay. Atsiprašome techninės problemos. Exactly, exactly. I think, I think this is very suspicious. Labai labai tartina, sako profesorė. Aš manau, kad rizikos draudimo fondai kaip tokie yra labai svarbus, tačiau reikia išlaikyti pagreitį, kaip jūs teisingai sakote, pagreitį, kuriant labiau visą apimančią reguliavimo sistemą. Tai išiškėjo ypač JAV atveju. JAV turi tam tikras ribas investicinių bankų e, sverto e, mechanizmo prasme. Taip pat JAV bankai turi rimtų problemų, taigi reikia spręsti šių fondų klausimą. O kai dėl išvestinių finansinių priemonių, tai sistema yra labai sudėtinga, reikia ieškoti būdų. Atsiprašome, vėl išsijungia mikrofonas. Atrodo, kad šis mikrofonas vėl veikia. Kai dėl išvestinių finansinių priemonių, tai manau, kad sritis sudėtinga. Kai kurios tokios priemonės yra labai sudėtingos, sukeliančios didelės sisteminės rizikos bei neturinčios uh, teigiamo reikšmingo makroekonominio poveikio. Reikia žiūrėti, ar bendrai paėmus tos priemonės turi ekonominį poveikį ir ar jų nereikia a, apjungti. Papildomas klausimas. A, ar yra galimybė atskirti socialinę prasme naudingus išvestinius produktus nuo sisteminę riziką keliančių produktų, kurie nenaudingi realiai ekonomikai ir socialinę prasme atsakymas. Aš manau, kad makroekonomika patirs tam tikrų išlaidų. E, galbūt būtų sunku apsaugoti ir riboti riziką e, išlaidoms, pavyzdžiui, žemės ūkiu ar panašiai. Viskas atsiriame į realią ekonomiką kitos išvestinės priemonės kelia problemų. Pavyzdžiui, kredito draudimo apsikeitimo sandoriai e, reiškia, kad privatus agentai gali teikti sisteminį draudimą. Įprastiniais atvejais įprasnėmis sąlygomis tai pasiteisina, krizės atveju ne. Ir jūs kaip komitetas galite eiti tokiu keliu, kurį aptarinėja JAV. Pavyzdžiui, įvertinant farmacijos produktus. Šioje srityje yra pasveriama vaistų nauda vartotojui ir su tuo susijusios išlaidos. Ta pati galima pasakyti ir apie finansinės priemonės. Atsiradus standartams ir tuos produktus listinguojant um, biržose, at, atsiras apčiapiamos naudos, bet žmonės turi suprasti, kas vyksta. Negalime turėti milijonų įvairiausių produktų, nes paprasčiausia pasimesime, reikia informacijos. O turėdami tą informaciją galima jau ieškoti būdų, kaip valdyti tas priemonės, siejant jas su tam tikromis ribinėmis vertėmis, tam tikromis lubomis. Tada jau galime kalbėti apie išlaidas išlaidas, riboti tas išlaidas, e, nustatant ribas ir atsižvelgti į susidariusias aplinkybės. Rinka beje susireguliuoti pati nepajėgs pamenate Brazilijos bankų problemas susijusias su išvestiniais finansiniais produktais, kuomet patys Brazilijos bankai paprašė Centrinio banko tam tikrų reguliuojančių nuostatų, kad jie patys galėtų sureguliuoti savo veiklą, nes nei rinka, nei konkurenciniai veiksniai to nesureguliuos. Taigi, viskas labai paprasta, mums reikia reguliavimo. Finansų sektoriaus specialistai tai suvokia. Pone Griffith Jones pasakė, kad klausimai yra sudėtingi, bet mūsų laukia dar didesnių iššūkių, nes laiko lieka vis mažiau. Dar keturi diskusijų dalyviai norėtų užduoti klausimus, paprašyčiau juos sutrumpinti iki vienos minutės. Pona Šmit, poeza Perera ir aš norėsime dar paklausti. Labai ačiū. Man buvo labai įdomu Gerbiamą profesorę jūsų klausyti. Dominikas Štrausas Kan čia lankėsi prieš keletą savaičių ir jis iš savo patirties pasakė, tiesiog patarė mums, kad nereikėtų tiek daug dėmesio skirti reguliavimui, reikėtų daugiau dėmesio skirti priežiūrai ir kontroliai, nes reguliavimo būdu, reglamentu galima išspręsti problemą dabar, kai žinome, kokie yra produktai, kai žinome, kokio griežtumo teisės aktai yra priimti, tačiau tam tikrą prasme aš darau savo išvadą. Argi ne visuomet e, tokie dokumentai yra priimami žinant tikslą. Aš pats čia daugiau dirbu negu dešimt metų. Mes teisės aktų kuriai visuomet judome. E, tikslai keičiasi, mes bandome juos pasivyti, bandom pataikyti į taikinį, bet visą laiką atsiliekam. Dabar aš manau atsiliekam porą trejata metų. Dar viena pastaba. ES yra 27 valstybės narės. Tai nėra federalinė ES. Tai yra suverenios 27 šalys. Ir finansų rinka kiekvienoje valstybėje narėje labai ženkliai skiriasi. Jūs norite, kad būtų sukurta globali finansų reglamentavimo ir priežiūros sistema. Mes bandome sukurti bent jau pusiau europietišką uh, E, reguliavimo sistemą. Ar jūs nemanote, kad vis tik dar lieka labai daug neatsakytų klausimų? Jūs minėjote išsamų reguliavimą. Čia pateiktame tekste jūs sakote, kad reguliavimas yra labai svarbus. Tačiau, ar iš tiesų reikia daugiau reguliavimo? Ar nereikėtų kalbėti apie geresnį reglamentavimą, adekvatesnį reglamentavimą? Ačiū. I mean, I totally Visiškai sutinku dėl su tuo, ką jūs sakėte. E, viena iš pralaimėjimų priežasčių buvo ta, kad egzistavusios taisyklės nebuvo pritaikytos. Madoff ar BCC atveju 20 kartų buvo viršyti e, galimi reikalavimai turi būti sukurta reglamentavimo sistema ir jai resursai turi būti skirti. Aš prisimenu Junktinėje karalystėje savireguliavimo sistemą, kai egzistavo, kaip entuziastingai buvo kalbama apie finansų liberalizavimą. Žmonės net neskirdavo pinigų tam, kad pasamdytų reguliuotoją, kontroliuotoją, bet iš tikrųjų gero reguliuotojo ar prižiūrėtojo pasamdymas yra geriausia įmanoma investicija. Paskui pamatėm, kad dėl to milijonai dolerių buvo prarasti. Taigi yra geras dalykas skirti lėšų tam, kad galėtume suprasti, kas vyksta finansų sektoriu ir kad galėtume pasivykti, pasivyti tuos tikslus, kaip jūs sakėte. Tuo pat metu, kaip jūs sakiau, reikia stengtis padaryti tokios inovacijų procesų ir, jeigu įmanoma, reikia stengtis sustabdyti kenksmingus reiškinius, kai tik jie paaiškėja. Atsitinka taip kartais, kad tie reiškiniai tiesiog e, sparčiai pašoka į paviršių ir išauga Ir tada gali būti sudėtinga. Man liko 30 sekundžių, pabandysiu pasakyti, ką turiu galvoje. Egzistuoja gana didelė įtampa, jūs sakėt, kad egzistuoja nacionalinė vyriausybė ir yra jūsų kompetencija, betgi rinka yra globali, institucijos yra globalios. Ir kai kalbame apie tokius kiekvienai valstybei specifiškus dalykus, pavyzdžiui, mažus e, įmonių bankus, privačius bankus ar Vokietijoje, pavyzdžiui, skolinimą žemės viduje, uh, to e, iš Europos lygmens negalime įtakoti, nes e, globaliniai pokyčiai tokiam veiksmam nedaug įtakos turi. Bet kai kalbame apie stambes tarptautinės operacijas, apie vertybinių popierių rinkas ir kitus panašius dalykus, tai net ir vietinėse rinkose reikia turėti labai aiškės koordinavimo galimybės. Uh, vyriausybės, kalbėdamos apie suverenumą, turi nepamiršti šio aspekto, nes jeigu nebus koordinavimo, visada iškils problemų pasaulinėse finansinėse rinkose, nes nebus galima pristaikyti taip greitai, kaip norėtųsi. Taip pat aš sutinku su jumis, kad nereikia daugiau reglamentų, reikia geresnių reglamentų, efektyvesnių reglamentų, greičiau reaguojančių. Dabar siūlyčiau, kad mes E, Leisime dviem kolegoms pateikti žodžių klausimą, po to jūs atsakytumėte. Pone Pervanš Berenš. Ačiū už jūsų labai teigiamą prisidėjimą prie mūsų diskusijų. Jūs tikriausiai pasakysite, kad parlamentai turėtų tai padaryti. Tačiau kaipgi dabar reikėtų organizuoti diskusijas, kad pasiektume tikslo, kurį jūs nusistatėte ir kuriam tikriausiai pritarė visi šio parlamento nariai. Tai reiškia, jeigu jau atkuriame finansinę rinką, tai ji turi tarnauti žmonių poreikiams, realiai ekonomikai, ilgalaikiams investicijoms. Taigi kaip dabar reikėtų organizuoti diskusijas tam, kad šis klausimas nuolat iškiltų į paviršių? Bazelio komitetas tai daro. Ir ko gero, dabar visais klausimais galima būtų tai padaryti, tačiau Daug kas man sako, kad didžiojo, didžiojo dvidešimtuko posėdžiuose apie tai daug kalbama, tačiau štai didžiajame dvidešimtuke matau, kad e, Obama priima sprendimus, kurie kartai 180 laipsnių viską apsuka apverčia, pavyzdžiui, dėl e, privačių investicijų. Taigi, kaip reikėtų optimizuoti šių diskusijų sąlygas? Dabar dar kitas klausimas, kurio jūs nepalėtėte. Aš norėčiau sužinoti, ką apie tai manote kaip reikėtų elgtis su mokestiniais prieglopščiais, ką su jais daryti. Jeigu norime efektyvaus, realaus reglamentavimo, būtent to mums reikia, tai reikėtų pagalvoti ir apie mokestinius prieglopščius. Aš ne visiškai pritariu jūsų atsakymui į Ole Šmito klausimą. Dabar dėl geresnio reglamentavimo. Dažnai manom, kad geresnis reglamentavimas yra mažesnis reglamentavimas. Ar nereikia čia naujų teisės aktų, ar nėra tokių sričių, kuriuose reikėtų galbūt e, naujų teisės aktų. Na ir dar paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti. Jūs kalbėjote apie investiciją petitorių apsaugą, apie maisto agentūrą, darėte čia aluziją į maisto agentūrą. Taip, galima būtų naują struktūrą priežiūros įkurti. Galima būtų, pavyzdžiui, priežiūros funkcijas perduoti tam tikrai institucijai ir finansinių produktų prototipai būtų registruojami toje institucijose, tose institucijose reikėtų taip pat pasižiūrėti, kokie pokyčiai tų finansinių produktų, jų pavojingumas, e, koks jų yra pateikimo į rinką ar atsiemimo iš rinkos poveikis, reikėtų, kad ta institucija galėtų šios, šias funkcijas atlikti. Štai tokie būtų mano pastebėjimai. Ačiū. Well, I'll speak in English. Aš kalbėsiu angliškai. Labai ačiū. Pirmiausia, už tai, kad kalbate su mumis taip aiškiai. Norėčiau šiek tiek nukrypti į šoną ir paprašysiu, kad jūs išdėstumėt savo nuomonę apie kitus aspektus, kurie persipina su šiais. Pirmasis klausimas būtų toks. Jūs teisingai pastebėjote, kad finansų sektorius e, tarsi nukrypo nuo realios ekonomikos. E, Tačiau be krizėsgi egzistavo ir rimtų pačios ekonomikos problemų. Didžiulis deficitas, didžiulis disbalansas, ypač tarp Junktinio Amerikos valstijų ir Kinijos, arba panašiai visur, kur buvo susijęs su jomis. Kai kalbame apie išėjimo iš krizės strategijas, kokių pamokų būtų galima išmokti, kokie kiti aspektai buvo susiję su krizės gilėjimu. Mano klausimas taip pat bus susijęs su e, tarptautiniu mastu užtikrinomis lygomis vienodomis žaidimo taisyklėmis. Krizė, kaip žinia, priminė apie Bretton Woods institucijas ir jų vaidmenį. Dabar TVF, e, BIC atlieka tam tikrą vaidmenį. Tačiau žinome, kad e, Junktinės Amerikos valstijose yra primama daug kitų rekomendacijų. E, Argi nekeista, kad mes dabar suvokdami, kad arba JAV, arba Europa, kurdamos naujas žaidimo taisyklės kitam mūsų egzistavimo etapui, gali sukelti riziką, kad pavojingi produktai sukurti jų šalise bus eksportuoti arba atras vietą naujai atsirandančiose rinkose, kurios nori uh, E, tapti aktyvesnės, kaip vakar sakė Financial Times laikraštis. Tos naujai atsirandačios rinkos nori suvaidinti svarbu vaidmenį klesinčiose rinkose, kaip ir finansų sektoriuje. Ir e, manoma, kad daugiau laiko reikėtų skirti strateginiam požiūriui vertinti. Paskutinis klausimas būtų toks. Kaip Jūs analizuojate FDIC vaidmenį Junktinėse Amerikos valstijose po krizės? Mano nuomonė, tai su, jis suvaidino tam tikrą vaidmenį. Taip pat norėčiau pasidomėti apie finansinių paslaugų apmokestinimą. Ką Jūs galvojate apie tai? Nes vyriausybėms nepakanka išteklių, tačiau negalima tokių priemonių imtis tik Europoje arba tik Amerikoje. Ačiū. Aš atsirinksiu Jūsų klausimus. E, pasislėpsiu paslėpsiu tokiu būdu savo nežinojimą ir laiko sutaupysiu. Per manš klausimai visada būna labai geri. Manau, kad yra aiškiai suprantama, kur norime eiti, tačiau nepakanka institucinės sąrangos. Pavyzdžiui, Bazelis yra per daug siaura institucija. Tai tik reguliuotojai ir finansų pasaulio atstovai. Uh, Aš peržiūrėjau jų dokumentus ir ES dokumentus ir supratau, kad viskas, ką jie sukuria, yra pritaikyta finansų sektoriuje. Kalbama, kad finansų sektoriuje reikia daugiau reglamentavimo, bet ar iš tiesų to reikia? Atsakymas būtų ne. Manau, kad institucijų lygmenių iškyla iššūkis, kaip įtraukti tikruosios ekonomikos veikėjus į šį procesą kad įmonės, kurios skolinasi, mažos ir vidutinės įmonės, net ir stambios įmonės, uh, E, profesinės sąjungos e, dalyvautų, pensininkai dalyvautų, nesgi darbo jėga e, yra susijusi su to procesu. Kaip visą tai galima įtraukti į politinį procesą? Manau, kad čia buvo tam tikra kova pradėta, kuri dabar jau artėja prie pabaigos ir didysis dvidešimtukas apie tai kalba. Bet vis tik suprantame, kad reguliuotojai yra tie patys ir vargu ar ta čia sukūrima sistema yra palanki besivysančiom šalims. Naujos institucijos būtų labai svarbu. Aš žinau, kad tam bus išreikštas pasipriešinimas, bet tokios naujos institucijos leistų atspindėti realią ekonomiką, bet tuo pat metu atsvertų tą finansų sektoriuje įsivyrusi trumpalaikiškumą, trumparegiškumą. Finansų sektoriui labai svarbu uh, uh, pasitaisyti pačiam. Kai aš sakau geresnis reglamentavimas, tai neturiu galvoje, kad reikia daugiau to reglamentavimo. Aš sakau, kad galime taikyti tas pačias nuostatas, išplėsti jas į sektorius, kurie nebūdavo iki to reglamentuojami arba nepakankamai būdavo reglamentuojami. Jeigu bus per daug taisyklių, tai bus per daug sudėtinga. Taisyklės turi būti paprastos ir kriterijai numatyti juose turi būti labai plataus masto. Apie tai turėtume kalbėti. Junktinės Amerikos valstijos, o ir Europa supranta, kad ši problema yra per daug didelė, kad čia nerasime gero sprendimo. Institucijos labai daug pastangų tam skiria. Finansų sistemos naudotojus reikia įtraukti į diskusiją. Kol kas čia patome labai didelį e, aktyvumo trūkumą. Jūs pateikėt labai daug klausimų. Aš nemanau, kad yra rizika, kad naujai atsirandančios rinkos konkuruos Europas dėl toksinių produktų. Viena iš priežasčių, kodėl šį kartą naujai atsirandančios rinkos nesusidūrė su rimtomis problemomis, o anksčiau ten krizių yra buvę labai daug, yra ta, kad jos nepirko toksinių produktų, buvo labai atsargios ir bendrai pranašumas tų e, nuo atsirandančių rinkų buvo tas, kad jų finansų institucijos buvo labai paprastos bendrai turime suprasti, kad reikia stengtis nenueiti per daug sudėtingų kelių. Aš bijau, kad tai pakenktų mūsų konkurencingumui. Dabar, mano nuomonė, e, naujai atsirandančiose rinkose pradeda formuotis tam tikras burbulas. Besivysančios šalis e, auga, įsiskolinimo problemos mažėja, jos e, tarsi pumpuoja per daug pinigų ir atsiranda kitos problemos, tolesnės problemos susijusios su tuo. E, Vėlgi, čia reikia paminėti, kad yra reikalingas geras reguliavimas. Kaip galima reguliuoti kiekvienos valstybės specifiką? Valstybė, mananti, kad ji sėkmingai savo ūkį tvarko, kur palūkanų lygis geras, kur biudžetas nedidelis, e, deficitas nedidelis, turėtų suprasti, kad tarptautiniu lygiu tos problemos egzistuoja kitaip. Buvo pateikti plataus masto klausimai dėl disbalanso, pavyzdžiui. Labai trumpai pabandysiu atsakyti. Viena iš temų, kurią mes nagrinėjame ir aptarinėjame savo knygoje, yra e, Junktinio Amerikos valstybių deficitu pagrista sistema. Kaip žinia, doleriai yra išleidžiami tol, kol auga ekonomika. Tai nėra gerai. Robertas Briffinas savo knygose jau apie tai rašė, bet niekas nieko nepadarė. O dabar vėl vyksta įdomi diskusija apie tai, ar tolimesnėje perspektyvoje reikėtų pereiti prie tarptautinės, labiau tarptautinės e, s, e, valiutos sistemos. Aš džiaugiuosi, kad didysis dvidešimtukas 20 išleido 200 milijardų, nusprendė išleisti 200 milijardų SDR kriziai e, išspręsti. Manau, kad tai leis užkirsti kelią Junktinėms Amerikoms valstijoms skatinti vartotojų deficito augimą. Dėl mokesčių. Aš manau, kad tai klausimas labai įdomus, bet turime pagalvoti apie tam tikras išlygas. Neturėtume apmokestinti finansinių operacijų. Taip dauguma galvoja. Tarsi sakoma, kad e, kiekviena sąskaita turi, ne, neturi būti papildomai apmokestinta. Ir nuolat dėl to yra ginčiamasi. Dabar jau užtenka technologijų tam, kad galėtume tai padaryti. Dėl kompiuterių, dėl uh, finansų sistemos pokyčių. Mes suprantame, kad e, stambios operacijos yra vykdomos realiuoju laiku tiesiogiai tarp privačių įmonių, valstybių įmonių, per atsiskaitimų sistemas. Visas vyksta tuo pat metu. Atsiskaitimai vyksta automatiškai. Suprantame, kad didžioji dalis operacijų e, turėtų būti apmokestas. Aš manau, kad valiutos keitimo operacijos mokestis mažytis turėtų būti įvestas. Jis nesumažintų įmonės likvidumo, bet atneštų daug naudos. Ir manau, kad e, tokį mokestį būtų galima nustatyti priklausomai nuo valiutos. Skirtingas mokestis būtų eurui, e, svarų sterlingui, to idealiausių variantų net ir doleriui. Manau, kad dabar tą būtų galima padaryti ir tokiu būdu mes galėtume šiek tiek spekulacijas pažaboti ir galbūt surinktume pinigų valstybės labui. Otmar. Otmar. Ja, Frau Professor. Ja. Pone profesorė, man kyla šiek tiek tokių nemalonių jausmų. Susidarė įspūdis, kad analizė mūsų yra panaši, tikslas yra tas pats, tačiau jūs prakalbote apie, apie Obamą. Norėjau paklausti, kai Obama paskelbė apie pageidavimą laikytis daugiau taisyklių, ar jį palaiko Senatas ir atstovų rūmai. Sakote, kad Bazalio taisyklės pernelyg siauros yra. Tačiau kaip dabar nutiko, kad JAV nebuvo atsižvelgta į bazelį? Kaipgi dabar nutiko, kad jis nebuvo įtrauktas į dėrybų kontekstą? Atrodo, kad JAV ir ES taisyklės, priežiūros taisyklės nėra tos pačios. Ir dabar JAV dolerio nepriklausomybės, kokia įtaka yra pasauliniam reglamentavimui? Ar didžiojo dvidešimtuko, ar bazelio pakanka? Jūsų analizė yra teisinga. Sakėte, kad europiečiai turi įgyvendinti, įsteigti tiksliau bendrąjį reglamentavimą, pasaulinį reglamentavimą. Tačiau uh, Kaip žinia, visi puikiai žinome, kad daug kas priklauso nuo politinės valios. Na, o man atrodo, kad e, šiuo metu ta politinė valia silpnėja. Bent jau viešojoje, viešojoje erdvėje. Atrodo, kad praktinė prasme nu, pasiryžimas yra menkesnis. Atrodo, kad visada yra polinkis į retoriką realybėje. Dabar atrodo, visi su viskuo sutinka, visi už viską pasisako ir tarsi aš daugiau nebeturiu ką padaryti. Visi supranta prieš ciklinios e, sistemos reikšmę. Perskaitykite didžiojo dvidešimtuko išvadas ir pamatysit, kad tai yra akademinis darbas. Bet pažiūrėkim, kas vyksta iš tikrųjų. Iš tikrųjų, imamasi veiksmų, kurie yra kur kas mažiau apicingi, bet turime siekti toliau daryti tam tikrą e, postumį. Politikų pozicija tuo požiūriu yra labai palanki, nes jūs galvojate apie e, savo ūkio ir ekonomikos interesus, galvojate apie tai, kas turėtų būti padaryta. Bet be bejonės jūs galvojate apie tai daugiau negu finansų e, sektorių žmonės. Jie dažniau galvoja apie savo premijas ir savo išgyvenimo, jūs galvojate apie tolimesnę perspektyvą. Be to, manau, kad jūs turite galimybę plačiau ir giliau galvoti, suvokėte, per ką pasaulio ir Europos ekonomika dabar turi pereiti. Iš tikrųjų, dabar situacija yra kur kas sudėtingesnė negu 30 metais. 30 metais tik JAF nukentėjo iš esmės. Bet jeigu JAF ir Europa imsis lyderių vaidmens sprendžiančias problemas, tai bus sukurtas tam tikras pagrindas pasauliniam sutarimui. Tačiau jeigu taip nebus padaryta, tai vėl viskas susiskaldys, besivystančios šalis nueis vienu keliu, Junktinės Amerikos valstijos ir Europa kitų kelių ir atsiras didžiulis chaosas. Manau, kad yra labai svarbu imtis to lyderio posto. Jūs esate teisus, pasaulinio globalinio reguliuotojo greitai neatsiras, tačiau turėtų būti einama link e, stipresnio, griežtesnio pasaulinio koordinavimo. Tam tikra prasme, aš manau, mes kūrėme globalinę valdymo sistemą. Todėl e, manau, kad turime siekti to, ką galėtume vardinti kaip didelį šuolį. E, Egzistuoja dar viena galimybė, apie kurią ypač besistančio pasaulio žmonės kalba, arba radikalesni ekonomistai pasako, jeigu globalus reguliavimas niekada nebus pasiektas, tai mes globalizuotame finansų pasaulyje jausimės nesaugus ir mes turėsime savo kapitalo sąskaitas uždaryti. Nemanau, kad tai būtų geras sprendimas. Mes suskaldinsime rinkas. Ir Aš manau, kad jau vien to pakanka, kad suprastume, jog reikia imtis globalinių veiksmų. Jeigu to nedarysime, iškils rizika, kad rinkos susiskaldys ir bus neveiksmingos. To, to Now, all... Paskutinis klausimas. Aš sutinku su jumis, kad iš tiesų veiksminga reguliavimo bazė tolimesnėje perspektyvoje yra geras unikalus sprendimas. Galbūt eh, trumpiausioje ateityje, artimiausioje ateityje taip nėra, bet toliau tai pasitęs. Kalbame apie efektyvų reglamentavimą, kalbame apie, apie taisyklių grupės, apie įgyvendimą ir panašiai, bet niekad nekalbame apie žmonės. Mes galim turėti geriausias taisyklės, galime turėti geriausias institucijas vieningoje Europoje, bet nieko nepasieksime, jeigu nepasirūpinsime, kad mūsų žmonės e, atlieka svarbiausia vaidmenį, yra aukštos kvalifikacijos ir siekia to paties, ką mes norime pasiekti. Nes dabar e, reguliuotojų specifika labai skiriasi. Tarp reguliuotojų yra valstybės tarnautojų, yra žmonių iš laisvos rinkos, yra mokėtojų, yra besiskolinančių ir panašiai. Gal galėtumėt patarti, kas turėtų būti daroma ir kaip turėtų būti daroma, kad e, tokių kliuvinių išvengtume? Kitas dalykas. Europos Sąjunga turi tokį le, e, fatalinį bruožą. Jeigu mes nesimame veiksmų dabar ir sąmoningai laukiame, kol atsitiks kažkokia problema, ir, pra, ir tik tada pradedame kurti eks, e, sprendimą po fakto. Jūs kalbate apie finansų veiklą, ten, pavyzdžiui, iškyla koks nors sunkumas, o sprendimo sukurto ex ante nėra. Ar jūs galėtumėt patarti, kaip mes galėtume dirbti anksčiau, kaip mes galėtume šiuo požiūriu pagerėti? Aš manau, kad išsakyta gera mintis. Specialistų klausimas yra esminis. Mums reikia gerai apmokamų reguliuotojų, kad šie e, nesielgtų uh, a, vien tik tai vedami pelno siekio. Kai kam atrodo, pavyzdžiui, valytoja Ašton, kad a, užmokestis turėtų būti susijęs su rezultatais. Tai ganėtinai a, abejotina, galbūt galima susijęti užmokestį su ilgalaikiais rezultatais. A, bet galbūt geras nuosekliai mokamas atlyginimas galėtų būti e, gerų rezultatų prielaida, nes gerus rezultatus gana sunku išmatuoti. Tačiau vis dėlto reikia galvoti, kad tokie postai turėtų būti užimami gerą išsilavinimą turinčių asmenų, kad jie turėtų prestižą, tokiu būdu uh, sukursime uh, gerą uh, išsilavinusių reguliuotojų ir priežiūros specialistų korpusą. Aišku, reikia Europos reguliuojančios institucijos, tačiau stebėtina tai, kad vykdant Europos rinkų integravimą jos iki šiol nėra. Antra, turime labai apdairiai galvoti apie e, naštos pasidalinimo mechanizmus, kad neatsitiktų taip, kaip pavyzdžiui įvyko Islandijoje. Vieni kitus kaltiname, bet Islandai sako, kad paprasčiausia jie laikėsi europinių taisyklių. Taigi apie tai reikia galvoti, kalbėti apie eksantę priemonės. Dėkuoju, na ir pažadu visiškai, visiškai paskutinis klausimas Pone Meimen. Ačiū. Labai greitai užduosiu klausimą. Ačiū už pranešimą. Norėčiau e, grįžti į 23-ąjį jūsų ataskaitos puslapį. Jūs kalbate apie tai, kad reiktų pasinaudoti e, užbiržinėmis priemonėmis, ypač finansų paslaugų sektoriuje per pastarąsias e, savaitės išiškėjo dar papildomų e, detalių dėl Lehman Brothers žlugimo. Ir galbūt e, užbiržinėmis priemonėmis būtų galima pasinaudoti siekiant taikyti kontraciklinę reguliavimo sistemą ar e, bankai ir toliau galėtų naudotis specialiomis priemonėmis, specialiomis bendrovėmis ir kitais užbiržiniais produktais. Viena iš tokių e, e, finansų institucijų yra parengusi net 7000 tokių užbiržinių produktų. Ar galima ir toliau leisti tokią situaciją neturint kapitalo reikalavimų? Labai trumpas atsakymas - taip. Vienas Ispanijoje priimtas sprendimas buvo toks. E, visiems užbiržiniams produktams buvo pritaikyti tokie patys kapitalo pakankamumo reikalavimai kaip ir biržiniams produktams. Dar paprastesni sprendimai būtų tiesiog viską, reikalauti viską, apskaityti. Uh, biudžete, balanse ir viskam taikyti tokius pačius reguliavimo reikalavimus. Reikėtų galvoti apie tokį kelią. Finansinis atsiskaitomumas turėtų būti skirtas skaidrumo užtikrinimo tikslui. Ir čia E, galiu pasakyti aiškiai, jokia speciali priemonė, jokie užbiržiniai mechanizmai nėra visiškai tobuli reguliuojančios institucijos labai proaktyviai imasi e, tokių priemonių. Dviem atvejais aš, kaip centrinių bankų ekspertė, akademikė, buvau paprašyta ištirti tokią situaciją, bandant įsiaiškinti, kodėl tokias priemonės naudojančios įstaigos nebuvo tikrinamos reguliariai ar aiškinamasi jų e, balanso situacija. Labai ačiū profesorė Griffith Jones, kad e, skiriate laiko mums ir perskaitėte savo pranešimą bei atsakėte į klausimus. E, dabar pereisime prie pirmųjų diskusijų, nepristatinėsime e, detaliai pranešiai dėl to, kad gavote jų gyvenimo prašymus, iš karto suteiksiu žodį ponui Viljamui Nikolui Hatonui. E, jis yra The Work Foundation atstovas. E, dėkoju, kiek laiko man skiriate? Dešimt minučių. Puiku. E, trys, keturios pastabos pirmiausia. Pirmoji. Manau, kad ryšys su tuo, ką sakė Stefani, gali būti pademonstruotas skaidrėse per statistinius pavyzdžius finansinės sistemos plėtra vakaruose e, pasiekė e, ribą. E, pateiksiu skaičių įrodysiančių, kad tai įmanoma. Kai dėl išeimo iš krizės strategijų, tai manau, kad tai yra subtiliausios pusiausviros reikalaujanti veikla, bandant suvaldyti valstybių biudžetus, viešasias išlaidas ir privačiasias pajamas. Aš pasisakau už geresnį e, e, rizikos draudimo fondų priežiūros mechanizmą. Šis komitetas ir parlamentas orientuojasi į e, tinkamus tikslus tačiau aš išryškinčiau e, Deutsche Bank, Sokvek ir GMP, kas yra didžiausi veikėjai čia ir jų e, balansai kelia daugiau problemų nei rizikos draudimo fondai. Pasižiūrėkime, kas vyksta e, Prancūzijos, Vokietijos ir Junktinės karalystės bankų sistemose. Ir pasitraukimo iš krizės strategija, mano vertinimu, bus sėkminga tik tai tuo atveju, pavyzdžių, jeigu David Cameron, JAV konservatorių lyderis, kuris siūlo didžiasias inovacijas, bus išklausytas. Jis kalba apie the big innovation ir manau, kad stambiausios ekonomijos, didžiausią galę turinčios valstybės per ateinančius dešimt ir daugiau metų kurs naujas darbo vietas, skatins inovacijas, dieks ekosistemas ir tai bus stambiausi ekonominiai sektoriai. O bankų sistema visose valstybėse narėse yra neatsiejama inovacijų ir ekosistemų dalis. Per pastaruosius 15 metų ūkio uh, E, plėtros prasme pastebėta, jog bankai tarsi atsiskiria nuo pačių ekonomikos plėtros sistemų ir uždirba pinigus iš pinigų. Ta galima pasakyti apie Vokietijos, Prancūzijos ir Junktinės karalystės bankus. E, trumpai keletas skaičių. Pirmiausia, nežinau, ar galėsite įskaityti, ką rodau skaidrėse. Uh, McKinsey Global Institute uh, man paskolino uh, šią skaidrę iš labai įdomios ataskaitos apie rezultatus. Matote stulpeliuose, iš ko sudaryta viešoji ir privačioji a, uh, skola. A, Kairėje matote Rusiją, dešinėje Junktinė karalystė. Viršuje, e, viršutinė šviesiausia mėlyna spalva yra viešoji skola, o kituose stulpeliuose verslo ir bankų įsiskolinimai. E, štai Japonijoje, kai privataus sektoriaus skola iki e, paskutinio praeito amžiaus dešimtmečio išaugo e, keletų procentų nuo BVP, situacija pasidarė nekontroliuojama. Taip pat Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, atsiprašau, Junktinėje karalystėje e, tokia paskola, skola išaugo tris kartus, e, nuo BVP Junktinėje karalystėje du kartus. Vokietijoje e, taip pat per pastarąjį dešimtmetį tas e, skirtumo augimas buvo 3 procentai e, palyginus su nominaliuoju BVP. Junktinėse, karal... Junktinėse Amerikos valstijose, Ispanijoje, Pietų Korejoje ilgainiui situacija normalizavosi dėl sverto poveikio ir toks skirtumas sudarė maždaug vieną, vieną trečią BVP. Ir jeigu o, ta pusiausvyra bus didelė, augimas bus labai lėtas, recesija ilga, o balanso atsikūrimas finansinėje srityje e, labai apsunkintas. Taigi tai reikalauja delikačios pusiausviros. E, Ši skaidrė mat nurodo, kaip jungtinės karalystės bankai bandė atsigauti, mažindami tą įsiskolinimų skirtumą e, su BVP po Islandijos e, bankų krizės. Pasižiūrėkite, kaip susiję. Uh, uh, produktai, kuriais priekiaujama ir tas sverto mechanizmas. Deutsche Bank turi didžiausią proporciją. to parduodamo turto Šiuo atveju toliau JP Morgan ir kiti bankai atspindėti apačioje. Europa turi problemų taikant šį sverto mechanizmą. JAV taip pat yra sunerimusios, mano, kad Europa turėtų padaryti daugiau šioje srityje. Taip pat atsakant į klausimus dėl reguliavimo, sakysiu, kad Stefani kalbėjo apie E, šiuos mechanizmus e, šioje skaidrėje atspindėti vienos studijos rezultatai. Būtent kaip bankai reagavo į Bazelio 2 reglamento e, nuostatas, kolega kalbėjo ir apie Lehman Brothers problemas. Matote, kad Islandijos bankų situacija e, diktavo tam tikrus pokyčius bankų sistemoje, JAV senatas ėmės tam tikrų priemonių. Taigi įsigaliojus Bazeliui 2, bankai taip šviesiai mėlyną spalvą e, vertino savo e, situaciją. Bazel 2 reguliavo bankus kaip kompleksinės finansinės institucijas, galinčias reguliuoti save, nes turi e, atitinkamą atitinkamus valdymo mechanizmus. Per pastarąjį dešimtmetį ta pati turto struktūra buvo perklasifikuota. Pusė turto buvo klasifikuotas kaip rizika keliantis. Toliau matote tamsiai mėlyną spalvą pažymėtus bankus, kurie persiorientavo į, atsižvelgiant į reguliavimo principus. Ir čia problema yra ta, kad valstybės intervencija į bankų teikiamas garantijas, likvidumo užtikrinimą, apie ką kalbėjo kolegė, e, išaugo, e, bet reikia numatyti greitas priemonės, kad neatsirastų piknaudžiamo bankų balansų kad būtų teisingai numatyta turto struktūra ir turto nurašymo mechanizmai. Išėjimo strategija reiškia, kad pagrind... centriniai bankai bus esminė varomoji jėga per ateinančius metus, o greitas išėjimas neturėtų būti mūsų darbo atverkėje, ne jo mums reikia. Dereguliavimas ir poreikis vertinti jo poveikį bankų turtui. Pasižiūrėkite, kokie pokyčiai įvyko bankų darbuotojų atlyginimų srityje. Pirmiausia, jis išaugo 40 procentų investiciniuose bankuose ir kompleksinėse finansų institucijose, nes uždarbiai buvo tiesiog stebinantis. Patys bankai sugebėjo sugebėjo tiek užsidirbti. Iš kogi jie užsidirbo, dėja neturi laiko konkretizuoti, šios skaidrės galite matyti. Bet ji įrodo tai, jog vienintelis būdas mums ES judėti į priekį yra kurti žinių ekonomiką. Čia atsiranda naujų darbo vietų, čia galima spręsti sektorinės problemas. Štai iš ko susidaro visas darbo vietų paketas ir kas sąlygo didžiausią augimą, pavyzdžiui, Ispanijoje kur galima e, sukurti daugiausia naujų darbo vietų. Aš e, jūsų neapsunkinsiu, faktais ne tai, kad neapsunkinsiu, bet tiesiog reikia laiko paaiškinti e, šiems aspektams. E, išvadose matote paaiškinimą, kaip veikia ekosistema, kad tai yra sudėtingas santykis tarp žinių, mokslinės informacijos, techninės informacijos teikimo, mokslinių tyrimų, eksperimentų, idėjų atrankos, resursų mobilizavimo ir e, tam tikrų pokyčių. E, inovacijų ekosistemoje veikia įvairios institucijos, pradedant pačiais verslininkais, baigiant stambioms bendrovėms inovacinėmis sistemomis, akademinėmis institucijomis, universitetais. Visi šie komponentai yra neatskiriama ekoinovacijų sistemos dalis ir jie nefunkcionuotų be finansavimo. O finansinė sistema šioje srityje kol kas kratėsi atsakomybės mano vertinimu, dažniausiai orientuodamasi į e, paskolas, nekilnojimą į turtą, e, išvestinės finansinės priemonės, kas tarsi apsaugojo sistemą nuo sisteminės rizikos rizikos. Mano vertinimu, e, finansinė sistema turėtų būti nuleista ant žemės. E, tokiu būdu galime išvengti e, mokestinių rojų problemos ar rizikos draudimo problemų. Visose valstybėse ir ypač Europoje, kaip sakiau, toks veiklos neproporcingumas ypač pastebimas. Mes tris kartus daugiau nei JAV teikiame mano minėtųjų nekilnojamo turto ir kitų paslaugų. Baigdamas pasakysiu, kad netidėliotina pagalba, e, kuri suteikta mūsų finansiniai sistemai, sėtina su susidariusiomis skolomis ir yra pakankama tam, kad apsaugotume e, skolintojus dėl kreditinių įsipareigojimų nevykdymo. Na, o koordinavimas tarp bankinė prasme yra nepakankamas, o e, likvidumo uh, užtikrimo priemonės nėra pakankamai efektyvios. Tai bankams reikia daugiau kapitalo, tačiau nepamirškime, kad bankai e, gana uh, išmoningai apsuko reguliuojančias institucijas, uh, nukrypdami nuo Basel II nuostatų ir remdamiesi nacionalinėmis jurisdikcijomis. Sak sakydami, kad jie siekia bendro žemiausio vardiklio, laikydamiesi nacionalinių nuostatų. Ir šią prasme dėl atidėjimo aš nesu toks optimistiškas nacionaliniai bankai gali netgi bylas iškelti centrinių bankų reguliatoriams dėl aukštesnių kapitalo reikalavimų. Ir čia gali ilgainiui atlikus teisinę peržiūrą gali atsirasti įvairiausių kliuvinių. Ir šią prasme aš manau, kad bankos reikia atskirti mažmenos ir didmenos paslaugas, paslaugas sindėlininkams. JAV jau būta tokių bylų ir aš a, e, manau, kad jūsų komitetas imsis e, to, kas jam priklauso, ieškosime būdų, kaip atskirti a, e, pilietinės visuomenės. A, bankų institucijų ir vyriausybės funkcijas. E, šią prasme negalima leisti, kad bankai e, taip rizikingai valdytų savo balansą ir negarantuotų indėlių apsaugos. Negalima leisti, kad bankai uždirbtų didžiulės pinigų sumas atsidursiančias atskirų asmenų kišenėse. Maničiau, kad kelias mūsų ekonomikoms į priekį yra grindžiamas inovacijų dėgymu ir a, pagristų pelno siekimu. Makroekonominiai iššūkiai yra be galo didžiuliai. Mane neramina tai, kad Vokietija e, ketina gyveninti įstatymą dėl griežtos fiskalinės politikos. Vienas bendras vardiklis turėtų būti fiskalinės ekonomikos tvirtinimas griežtomis taisyklėmis. Aštuntame, devintame dešimtmetyje tokios priemonės jau nepasiteisino, taigi reikėtų būti lankstiems ir turėti atsitraukimo galimybę. TVF apie tai kalba, e, tai yra atspindėta ir naujoje ekonominėje analizėje. Ir tikrai negalime naudotis fiskalinę politiką kaip vieninteliu išėjimo iš krizės e, būdu. Atsižvelkime į tai, kad yra didžiulės tas e, privatus įsiskolinimas ir e, keisti vien tik situaciją joje būtų, e, šioje srityje būtų labai dėlė klaida. Taigi kalbėkime apie sverto mechanizmo atstatymą įsiskolinimų, ne tik ES, bet ir visame pasaulyje mažinimą, apie pagristų nuoseklių verslo modelių dėgymą, sveiką santykį tarp centrinių bankų ir reguliuotojų, reguliuotojų um, poreikio valdymą, naujų darbo vietų kūrimą. Tai juk yra didžiulis, didžiulis iššūkis ES ir JAV e, mūsų laukiantis per e, ateinantį dešimtmetį. Tačiau negalime leisti, kad e, Azijos valstybės mus ištrauks iš šios duobės. Manau, kad jų bankų sistema yra tokia pat silpna kaip ir mūsų ir mes negalime leisti, kad e, Azijos valstybės užimtų JAV vietą, nes jų, paklaus, jų finansinių paskatų paslaugų paklausa yra mažesnė. Kinijos, sakykime, paklausa yra mažesnė nei Italijos. Taigi mes turime imtis atsakomybės už E, pasaulio ūkio valdymą ir palankių sąlygų darbo vietoms ir augimų užtikrinimą. Ačiū. Ačiū. Jūsų mintis ir idėjos turbūt jūs nunešė šiek tiek per toli. Prašėt penkių minučių, kalbėt penkiolika. Um. Pone Raklin, aš šiek tiek pakeisiu diskusijos objektą. Uh, ir sutelksiu dėmesį į labai konkrečias išėjimo iš krizės strategijos dalis. Turbūt kalbėsiu pirmiausia apie specialias e, pinigų politikos priemonės, e, kurios yra tankomos visame pasaulyje tam, kad būtų atremta krizė. Kalbant apie krizę, turbūt visi matė, kokie, buvo, kokie yra skaičiai. Ir nuosmukio metu visi pastebėjome, kad padėtis buvo rimčiausia po 30-ųjų metų. Štai čia matome pramonės gamybos mastus ir naujus užsakymus eurozonoje. E, mastai nusmuko. Ir ši krizė aiškiai parodo, kad nuosmukis buvo nepaprastai gilus. Po to, kai žlugo Lehman Brothers įmonė, Taigi pradžioje, kai prasidėjo recesija, buvo pajustas tam tikras greitėjimas, supratome finansinių faktorių reikšmę, e, didinant e, pirminį šoką atsiradusi realioje ekonomikoje. Bet kaip matote, šios schemos, e, atsiprašau, padėties paskutiniuose etapuose pastebimi tam tikri ūgliai, ekonomika atsigauna, eurozonoje taip pat, tai suteikia vilties kyla klausimas, kaip sugebėsime pamažu sustabdyti tas specialiasias priemonės. E, ta, kas pat, e, tokią pat padėtį matytumėte schemose, kuriuose e, kalbam apie bankininkys ir paslaugų sektorių. Taigi kokia buvo politikų reakcija? Aš iš esmės kalbėsiu apie Europos centrinį banką ir ypač e, pris, atkreipsiu dėmesį tai, kaip Junktinės karalystės bankai reagavo. Pagal tradicinę pinigų politiką, pinigų politikos atsakas buvo palūkanų normų dramatiškas sumažinimas. Matote, kad Anglijos bankas, ECB ir federalinis rezervas elgėsi kitaip. Skirtingose sistemose per pirmąją likvidumo krizę 2007 metais rūpiučio mėnesį jau tuo metu Fed buvo pradėjęs keisti savo politikos poziciją. Ir aš su mokslinio ty su tyrimų direktoriumi Fed kalbėjusi ir matėme, kad, kad kol kas nieko nebuvo galima pakeisti, nes infliacinis spaudimas dar tebe buvo. Po to, kai žlugo Lehman Brothers įmonė, e, buvo nuspręsta bankų sumažinti palūkanų normas, siekiant išvengti tos nulinės normos, kuri įvardinama kaip likvidumo spastai, nes e, tai e, gali būti nenaudinga. ECB reakcija buvo šiek tiek kitokia, nes mes išlaikėme 1 procento ribą ir manėme, kad, matėme, kad tuo metu tas sprendimas buvo kritikuojamas. O dabar uh, E, ta padėtis šiek tiek kitaip interpretuojama. Kad suprastume, ką reiškia vienos, vieno procento palūkanų norma ir kam reikalinga padidinti palūkanų normą, turime suvokti, kokios specialios priemonės buvo įgyvendintos tuo metu ir su kuo jos buvo susijusios. Nestandartinės priemonės buvo įgyvendintos nuo 7 metų rūpiučio iki 8 spalio ir iš esmės jos buvo susijusios su likvidumo operacijomis. Tačiau po Lehman Brothers, šie skaidrėse apie tai ir kalbama, buvo ne tik pakeistos įprastinės likvidumo operacijos, nes buvo padidintas e, kas. jų galiojimo laikas ir panašiai, bet taip pat matėme, kad balansuose uh, įsiskolinimo dalis išaugo, vadinasi, reikėjo daugiau pinigų. Tos priemonės, kurios dabar yra apibūdinamos kaip pinigų politikos operacijų visiškas aprūpinimas fiksuota, pal, konon, e, fiksuotų tai skaičiais, e, turėjo kitokių padarinių. Dar viena nestandartinė priemonė buvo ilgalaikių operacijų e, taikymo prailginimas. Be to e, buvo numatytos nuostatos specialios e, valiutinėms operacijoms. Iš esmės tos priemonės turėjo labai greitą poveikį. Pinigų rinka greitai normalizavosi. Tai pasiskirsi tarp Libor ir OIF. Iš esmės, tai atspindi, kad pinigų rinkose susidarė įtampa per labai trumpą laiką. Matote viršūnę, kai Lehman Brothers žlugo ir paskui matėme, kaip įtampa pamažu mažėjo ir matote, kur dabar esame. Taigi, iš esmės, finansų sistema buvo išgelbėta, galėtume pasakyti todėl aš būčiau mažiau pesimistė negu mano pirmtakai, kalbėdama apie tai, kaip e, ta politika įtakojo padėtį. Štai pažvelkime į balansus. Tai yra spalvoti balansai. Aš tikiuosi, kad galite įžiūrėti spalvas ir esate dėkingi už tai, kad aš tai paraš, padariau. E, matome, kad nuosavo turto pusė ir įsipareigojimų pusės labai smarkiai sviruoja. Ir po Lehman Brothers patsėmės akivaizdus šuolis, pasikeitė ne tik operacijų pobūdis, bet ir bendrai balansas išsi, išaugo. Taigi labai ženkliai buvo panaudotos indėlių priemonės. Štai taip atrodė Federalinio rezervo balansas, čia spalvų dar daugiau ir e, šuolis susijęs su Lehman Brothers yra dar didesnis. Iš esmės padidėjo pinigų tiekimas dar labiau. Ta patį galime pasakyti ir apie Anglijos banką. Nors ši finansų institucija pradėjo nuo dirbti su kur kas mažesniu balansu, dabar matome, kad e, jis labai išaugo ir e, mastai yra vertinami pagal santykių su BVP privačios finansų rinkos buvo pakeistos ir tai yra svarbus istorinis faktas. Išskirčiau du momentus. Pirmiausia, centrinių bankų įsipareigojimų, tai yra pinigų tiekimo išaugimas, neturėjo poveikio infliacijai ir infliacijos lūkesčiams. Prisiminkime, kad finansų rinkose e, buvo didelė rizika, prisiminkime, kaip visuomenė elgėsi Infliacijos pokyčiai priklauso ne tik nuo tiekiamų pinigų, bet ir nuo visuomenės lūkesčių. Taip pat ECB kreditinė parama neturėtų būti suprantama kaip tik tai siaurai pinigų tiekimas, bet ir atsižvelgiant į tai, kokį poveikį tai turi palūkanų normai. Tik tada galime kalbėti apie kokią tai uh, E, išėjimo iš krizės strategiją, ar e, suprasti tinkamai ECB ir kitų centrinių bankų komunikatus. Dabar pažvelkime į eurozonos trumpalaikės palūkanų normas. Matome, kad palūkanų norma nėra garantuota, ji yra šiek tiek didesnė negu įprastinė finansavimo norma, tačiau įtampos laikotarpiu, sudėtingų laikotarpiu tie skaičiai buvo kur kas didesni. Ir taip pat čia yra e, rinkos norma nurodyta. Taigi, nors politinė norma buvo vienas procentas, tai yra Europos centrinio banko pozicija, pinigų politikos pozicija, vienas procentas. Iš tiesų, rinkos norma buvo kur kas mažesnė. Ir tai yra susiję su specialiomis priemonėmis, kurias ECB nustatė. Taigi iš esmės pinigų politika uh, yra kur kas platesnė negu tai, ką matome skaitydami politin, politinius dokumentus apie oficialią palūkanų normą. Taigi, labai svarbu atsižvelgti į šiuos skirtumus, jie labai svarbus finansams. Štai čia yra nesudarytų, neužbaigtų operacijų e, vaizdas. ECB suteikė mums šią informaciją. Ko galima tikėtis iki 2010 metų galo? Yra nustatytos kai kurios svarbios datos, pavyzdžiui, Liepos mėnesį, kai kurios operacijos e, baigsis, jų galiojimo laikas baigsis ir tada be abejonės sumažės li likvidumo mastai, bet trišė paskelbė prognozė, kuri yra labai atsargi. Likvidumas bus e, sumažintas palaipsniui, išlaikant pagrindinius finansavimo skaičius. Taigi fiksuota norma bus išlaikyta. Turime suprasti, kad čia bandome įvertinti, kokį įtakį fiksuota pinigų politika turi realiai ekonomikai ir kokį poveikį ypatingų likvidumo priemonių taikymo sustabdymas turės. Pirmiausia, turim suvokti, kad viskas bus daroma palaipsniui. Perteklinis likvidumas ir toliau bus didelis. Vadinasi, rinkos norma sugrįž e, prie e, išliks labai žema iki pat rugsėjo mėnesio. Ir tik tada galima tikėtis normalizavimosi. Tik tada mes galime tikėtis poveikio realiai ekonomikai ir paskoloms. Tai būtų maždaug 2011 metais. Koks bus tas poveikis? Aš įsivaizduoju, kad jis bus santykinai nedidelis, tačiau jis egzistuos todėl reikėtų tikėtis tam tikro sumažėjimo 2011 metais, bet aš e, labai pritardama ECB požiūriui. Manau, kad e, pasirinktas ekstremalus laipsniškumas. Išlaikome fiksuotą palūkanų normą ir padedame išvedinėti likvidumų priemonės labai lietai. Kodėlgi mes tai darome? Ar neturėtų ECB ir toliau uh, dirbti savo darbą ir e, padėti bankams, e, suteikdama jiems reikalingą likvidumą, kai tik tai tas prašoma. Mano nuomonė, tai būtų neteisinga. Labai svarbu, kad rinka pradėtų vėl funkcionuoti. Turime e, nesukurti finansų sektoriaus priklausomybės nuo centrinio banko. Kolega kalbėjęs prieš mane sakė, kad tai būtų nerealistiška. ECB ir toliau turės maitinti bankus, nes finansai dar išlieka labai pažeidžiami ir išeities kitokios nėra. Aš kalbu čia apie eurosistemas ir skirtingų bankų aukcioninį elgesį. Nesutikčiau su kalbėjusiu prieš mane kolega. Vis dar matome, kad bankininkistės sistemoje yra įtampos ženklų. Ir pamažu net jeigu bus galima skolintis pigiau negu ECB rinkoje. Padėtis smarkiai nepagerės, nes tai yra susiję tik su keletu finansinių institucijų, o ne su visu bankininkystės sektoriumi. Aš manau, kad centrinis bankas čia susiduria su komunikavimo problemomis. Viena vertus, vienu ar kitu metu, jeigu suprantat, ką aš noriu pasakyti, e, efektyvioji palūkanų norma ir realioji norma yra refinansavimo skaičiai. Taigi, jeigu norime įvertinti tikrąją situaciją, reikia įvertinti abi palūkanų normas. Pinigų politika dabar funkcionuos kitaip, negu buvo prieš krizę. Nebepakaks įvertinti tik vieną normą. Reikės įvertinti refinansavimo normą ir rinkos normą. Taigi e, Centrinis bankas, bendradamas su visuomenė, turės tą informaciją perduoti, bet gali iškelti rimtų problemų, jeigu paaiškės infliacinių tendencijų, kai e, reali ekonomika pradės e, tvirčiau jaustis. Kągi tai reiškia? Ar tai svarbu, ar čia tik techninė detalė? Ir taip ir ne. Pagalvokime apie pinigų politiką santykėje su kitomis politikos rytimis. Iš kitų politikos ryčių išskirčiau įprastinę pinigų politiką, kai politikų nustatyta norma išauga rinkos lūkesčiai pasikeičia ir aš labai nustepčiau, jeigu palūkanų normos pradėtų aukti anksčiau. Kitaip uh, pasikeistų labai santykis e, tarp refinansavimo normos ir realiosios normos. Apie tai galėsim kalbėti tik 2011 metais. Dabar apie tai dar nelaikas kalbėti. Kur kas svarbiau būtų paklausti, ką centriniai bankai darys tokiame naujo pobūdžio pasaulyje. Na, ECB nėra reguliuotojas, bet jis atlieka makroprudencinę funkciją ir turime išsiaiškinti, kokiu priemonių makroprudenciniai veiklai Centrinis bankas turi. Pirmiausia, turime suprasti, kad tos priemonės nėra labai skausmingos, jos yra tik įspėjimai, jie yra susijęs su analizėmis, o ne kažkokiamis griežtomis politikos priemonėmis bet ir atlikdamas analizės Europos centrinis bankas gali pasinaudoti daugybę priemonių. Be to nėra sukaupta patirties vyk, įgyvendinti du dalykus - makroprudencinės priemonės ir makropolitika, e, makroekonomika. Ir Europos centrinis bankas turėtų pirmiausia išteiškinti, kaip jis sugebės e, paraleliai dirbti dviejose srityse. Labai svarbu, kalbant apie Europos bazę nepamiršti santykio su fiskalinė politika. Be bejonės ECB parama finansinėms rinkoms, e, finansinėms institucijoms ir vyriausybėms krizės metu buvo labai svarbi, bet taip pat matėme ECB veiklos trūkumus. ECB negali e, pirkti pinigų rinkų ar taikyti kažkokių griežtesnių priemonių čia. Ta e, švelni užstato politika, kuri buvo panaudota Graikijos atveju, ne visuomet pasiteisina. Kai kalbame apie fiskanų politiką, turime suvokti, kad eurozonoje artimiausiais metais tai bus viena aktualiausių problemų. Eurozona Europoje yra labai svarbi ir todėl čia reikės išspręsti visus klausimus. Ačiū. Uh, Klausimai, Hans Frieder Mažin, prašom, pirmasis. Labai ačiū. Puiku, kad jūs atvykote čia, kad perskaitėte šios pranešimus. Turėčiau jums vieną prašymą. Gal galėtumėte skaidrės mums palikti, skaidrės, kurias rodėte, būtų labai naudinga. O kai dėl rekomendacijų, tai jūs sakote, kad finansinė sistema pareikalaus E, nuolatinių e, netidėliotinų priemonių, kurių taikymas užtruks maždaug e, dešimtmetį. Kalbėjote apie paskatas, jūs kaip ir aš esate e, anksčiau dirbę žurnalistikos rytyje. Kaip parekomenduotumėte mums politikos formuotojams įtikinti visuomenę, kad tai yra kelias į priekį? E, minėjote Vokietiją. Esu iš Austrijos, tačiau daug uh, ryšių turiu ir su Vokietija. Taigi noriu klausti, kas jūsų vertimu turėtų būti nuveikta, kaip įtakoti politi, e, visuomenės nuomonę Vokietijoje kad Vokietija suvoktų, kad klausimą reikia spręsti ne nacionalizuojant nacionalinių bankų. Tai tarsi veda prie išvados, kurią jūs minėjote, kad trūksta pasitikėjimo banko elgesiu. Galbūt yra ir kitų sprendimų Europos kontekste, e, nukrypstančių nuo bankų nacionalizavimo siekio. E, siūlyčiau išklausyti keletą klausimų, paskui kartu galėsite juos atsakyti. Prašom. Atrodo, kad pirmasis klausėjas turėjo dar vieną klausimą antrai kalbėtojai. Atsiprašau, pirmininkė, trumpas klausimas poniai Reichlin. Jūs rodėte skaidrę apie e, dar nebaigtus e, veiksmus. Norėčiau užduoti vokiečių kalbą. Nežinau, ar gerai supratau, sako kalbėtojas. Jūs kalbėjote uh, apie sumažinimą 240 milijardų. Aš norėjau paklausti, kaip jūs e, pasiekėte tokių optimistiškų prognozių? Ar čia yra tik tai hipotezė? Ir jeigu būtų tai pratesta, tai kokiosgi galėtų būti pasiekmes to, apie ką jūs kalbėjote? We'll and, and Galbūt atsakykime už tekstų klausimų kol kas. Na, aš e, su malonumu e, paliksiu jums skaidres, e, nes ne, visų, ne visas sugebėjau aptarti. Tikrai atsiprašau dėl laiko trūkumo tai vyko. Kaip įtikinti Vokietijos visuomenę? Tai buvo pagrindinis jūsų klausimas. Aš e, manau, kad Vokietijos visuomenė turbūt žino, nežinau kiek giliai, bet žino, e, kokių veiksmų ėmėsi jų bankų sistema. Iš esmės, trys pagrindiniai stambus Vokietijos bankai e, Londono, New Yorko sistemoje yra pagrindiniai veikėjai ir kaip ir bet kuris iš anglosaksų bankas ėmėsi agresyvios veiklos. Daugelis iš panašių bankų taip pat siekia tokio pačio pelningumo ir elgesi panašiai. E, taigi bankų sistemai Vokietijoje kyla tie patys iššūkiai kaip Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje galbūt mažiau. Bet e, Vokietijos bankų sistema yra fenomenaliai tarptautinė, atsisėjusi, atsiskyrusi nuo e, inovacijų, investicijų vietos nacionalinių lygmenių. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad vienintelis būdas kalbėti su Vokietijos e, visuomenė būtų atsitraukti nuo labai konservatyvios politikos, o siekiant uh, abiejų tikslų galima prognozuoti, kad Vokietijos ekonomika patirs, patirs didelių sunkumų ateinantį dešimtmetį. Ats, e, Europos centrinis bankas ėmėsi e, labai neįprastos veiklos, kalbant apie e, vyriausybės vertybinius popierius ir kitas išimtinės priemonės, manau, kad jei jos bus greitai panaikint, būtų greitai panaikintos, tai e, atsistatytų pasitikėjimas rinkomis. Taigi, e, manau, kad reikia eiti dabartiniu keliu. Dėkoju. Na, atsakant į jūsų klausimus Mano uh, skaidrėje parodytas kritimas atspindi 12 mėnesių uh, investicijas į inovacijas, aišku, suvokiant, kad čia esame rizikos. E, čia yra tam tikrų priemonių, kaip uh, įgyvendinti ACB uh, numatytas priemonės krizės poveikiu sumažinti. Esama įvairių galimų scenarijų padiktuotų rinkų, e, išplaukiančių iš Centrinio banko analizės. Manau, kad galima tikėtis perteklinio likvidumo scenarijaus, tačiau nebus esminių likvidumo problemų artimiausioje ateityje, nors galima tikėtis uh, tam tikros įtampos, tam tikrose finansinėse institucijose, ypač Graikijos bankuose. O Europos situacijos e, privalumas palyginti su situacija federalinėme rezerve yra tai, kad mes e, suteikėme e, galimybės e, lengviau bankams patekti į sistemą ir iš jos išeiti, nesukuriant stabil, nestabilumo finansų sektorius. Mūsų kai kas tiki, kad mūsų bankų sektorius yra visiškai a, pažeidžiamas. Jūs atrodo taip pat kalbėjote. Ir jeigu laikysime tokio įsitikinimo, manyti, kad realioji ekonomika atsigaus sparčiai, suvokiant, kokia yra situacija didžiojoje dalyje bankų, mes tikrai negalime tikėtis to greito atsigavimo. Ačiū, ponė pirmininkė, aš turiu uh, du atskirus klausimų paketus, nes abu e, kalbėtojai e, kalbėjo apie labai skirtingus dalykus, abu pranešimai buvo vienodai įdomus. Pone Hatin, aš manau, kad mums reikia paradigminio pokyčio, kokybinio pokyčio, ypač kalbant apie jūsų e, e, paminėtąją ekosistemą. Čia reikia kalbėti ir apie tą pridėtinę vertę, kurią kūrė ne bankinės institucijos, ypač rizikos draudimo ir kitose sritise. Manau, kad mūsų bankų sistema turėtų būti kviečiama e, keisti prioritetus ir plėtoti jūsų minėtąją eko inovacijų sistemą. Taip pat reikėtų kalbėti apie bankų sektoriaus uh, pajamų ribojimą BVP. Uh, e, kontekste ir aš manau, kad tai svarbu Islandijos ir Airijos uh, prasme. Kita vertus, esame stambus visuom bank, pasauliniai bankų centrai. Taigi galbūt mums reikėtų nustatyti tam tikras ribas BVP atžvelgių. Kitas klausimas profesoriai Reichlin dėl e, monetarnės politikos priemonių. Visuomet įdomu susipažinti su a, e, Centrinio banko a, e, priemonėmis, e, ribojant e, palūkanų norma. Visada ECB buvo kaltinamas tuo, kad ji yra gana aukšta palyginti su JAV. Bet ir JAV neišvengė tų uh, turto uh, burbulų. Taigi galbūt palūkanų norma nėra pagristas instrumentas, galbūt jį reikia papildyti papildomomis kitomis priemonėmis. Galbūt į eurozoną neįeinančios valstybės gali e, taikyti kontraciklinės priemonės, tokias kaip bankų e, pakankamumo, kre, bankų kapitalo pakankamumo reikalavimai sėtini su pelno augimu. O ECB turėtų valdyti tą nestabilumą, o ne riboti e, greitą augimą, kuriuo, e, į kurį orientuojasi kai kurios ekonomikos. Ačiū iš klausimus. Aš manau, kad esu už 21 amžiaus variantą. Aš manau, kad jūs esat visiškai teisus. Depozitoriumo institucijos turi turėti e, tuos priekybinius biurus. Aš manau, kad būtų galima ir net reikėtų pakoreguoti pačią klausimo teikimo perspektyvą, nes nėra klausima, ką bankininkų nuomonė būtų galima leisti, kuriant reguliavimo struktūrą jų veiklai. Egzamino klausimas būtų toks, ką bankai turi daryti, ko mes iš jų norime. Kai nuspręsime tai, tada galėsim sukurti jų sąrangą. E, Nes dabar mes suprantame, kad pelno normos bankuose pasiekė nerealius mastus. Net ir asmenio atlyginimo skaičiai pasiekė per daug didelius mastus. Ir dabar jau nebesuprantame, kas ko nori. Jūs turbūt nelabai supratote, ką aš sakiau, bet suvokiame, kad europietiško Glass-Steagall nesukursime. Europos, e, atsiprašau, Anglijos banko direktorius prieš porą savaičių, sakydamas kalbą, teigė, kad sudėtingos kompleksinės institucijos trukdo masto ekonomikai. Ir Europa bei Europos parlamentas turėtų pradėti galvoti apie pasitikėjimo stiprinimą. Europiečiai, atsiprašau, amerikiečiai nustatinė standartus, tai kodėlgi europiečiai nepradėtų galvoti apie didelių bankų suardymą. Dideli bankai ekonominės funkcijos iš esmės neatlieka. Jie tikrai neremia Europos investicijų ir inovacijų sistemos. Tai yra labai didelis reiškinys. E, aišku, tie patys bankai sakys, kad e, čia jau pasaulio galas atėjo, jeigu jūs bandote juos suskaldyti. Bet iš tiesų, tai e, e turime išspręsti labai sudėtingus klausimus. Tai, Kaip jūs sakėte, Europos centriniai bankai buvo kritikuojami prieš krizę, ypač 2003-2004 metais buvo sakoma, kad palūkanų normos yra per daug aukštos Tuo metu buvo užfiksuota deflecija ir Fed dėl to buvo rimtai susirūpinęs. Bet be tos temos, kurią reikia atskiros diskusijos, teisinga pastebėti ir tai, kas aktualu pačiai ES, tai pačiai numeriai e, palūkanų normai valstybės, kurios turėjo didesnį infliaciją dėl skirtingų priežasčių ir dėl to, kad e, kilo jų ekonomika ir ekonomikos augimas buvo labai aukštas, e, Mm, pamiršo realią palūkanų normą, kuri yra labai svarbi, ypač kai kalbame apie nekilnojamo turto burbulus ir panašiai, apie Ispaniją ir Airiją kalbant to būtina prisiminti. Negalima sakyti, kad čia galima visiems vieną kurpalį pritaikyti. Europos pinigų politika turi išlikti uh, e, homogenišką eurozonoje, vienodą eurozonoje, nors kiekviena valstybė ir turi specifikos. Aš manau, kad iš tiesų palūkanų norma uh, gali būti susijusi tik su keletu faktorių. Joje negali būti atspindėta e, kokia nors veikimo priemonė problemams spręsti. Palūkanų normos skiriasi e, realiai skirtingose valstybėse, Junktinės Amerikos valstybėse, skirtingose valstijose, jeigu yra sukurtas teisingas reguliavimas. Mes tikimės, kad Europos reguliuotojo gera struktūra bus sukurta, tačiau tai nereiškia, kad skirtingų valstybių narių finansinės institucijos neturėtų atsižvelgti kiekvienos valstybės specifiką. Ta pati filosofija kaip e, procikliškumas. Kai kalba apie cikliškumą, irgi sakoma, kad reikia atsižvelgti į realias palūkanų normas. Pavyzdžiui, Ispanijos atveju prisiminkime. Kalbant apie palūkanų normų ateitį, pinigų politikos ateitį ir finansų stabilumą, aš taip suprantu jūsų antrąjį klausimą, vėlgi, manau, reikėtų palūkanų normą panaudoti kaip infliacijos tikslingumo priemonę. Infliacijos kontrolės pati mintis būtų labai pavojinga, nes infliacijos pažabojimas e, jau buvo bandomas padaryti amžiaus pradžioje. Bet centrinis bankas, kaip aš sakiau, turi elgtis makroprudentiškai. Ta, šiuo metu šis rytis yra visiškai neišnagrinėta. Tam reikia labai daug dėmesio skirti. Now, train, so uh, last... Uh, Mūsų kalbėtojas kalbėtojai tai turės išeiti, nes traukinys jų laukia. Bet prašyčiau visų teikiančių klausimus, kaip kuo trumpiau kalbėti. Okay, just... Lyza, aš pabandysiu labai trumpai formuluoti klausimą. Dėkoju už jūsų prezentaciją. Aš būdama akademikė, norėčiau jūsų dar daugiau pasiklausyti. Taip, turim vieną tikslą. Taikinį tiksliau - infliaciją. Ir turim vieną priemonę, kuri turėtų paskatinti ekonomikos augimą. Tai yra palūkanų norma e, menko ekonomikos augimo laikotarpiu. Per šią krizę mes nuėjome labai toli. Arba laikėmės įgaliojimų ir taisyklių, ir sprendėme problemą arba elgėmės kitaip. Prisimenu tą metą, kai augimo mastai smuko, o palūkanų normos dar didėjo iš centrinio banko. Taigi, kokiu pamokų galim iš to pasimokyti? Dėl ECB mandato. Kokios pinigų politikos mes iš jų tikimės? Dėl detalių niekas nekalbėjo apie stabilumo ir augimo pakto vaidmenį e, ekonomikos augimo atgaivinimo procese. Grįšiu prie pirmojo klausimo. Ar finansų sistema iš tiesų yra parengta ekonomikos pagerinimui prieš ciklinėme fone? Tai yra mūsų mąstymo esmė. Tačiau vis tik aš su jumis sutinku, kad artimiausių jis ateities perspektyvos žvelgiant centrinio banko veiksmai buvo geri. Tačiau tolimesnėje perspektyvoje pamatysime, kad yra reikalingos priemonės, kurios e, numatytų padėties gerėjimą ir artimiausių metų, ir vidutinės trukmės laikotarpį tolimesnėje perspektyvoje. Aš manau, kad apie tai reikėtų galvoti. Ačiū. Labai jau platus jūsų klausimas, pabandysiu atsakyti. Pakartosiu tai, ką anksčiau sakiau. Manau, kad visi turi būti atsakingi už tai, kas jiems priklauso. Centrinis bankas iš esmės sprendžia infliacijos klausimus. Ir dabar e, iškeltas klausimas, ar tas per didelis dėmesys infliacijai nebuvo klaidingas, nes finansų nestabilumo klausimai liko be dėmesio. Dėl to diskutuojama. Kitas dalykas yra ekonomikos augimas ir stabilumo bei augimo pakto vaidmuo. Tačiau čia, manau, nereikėtų klausti tokių klausimų centrinių bankininkų, centrinio banko atstovų. Turėtume kalbėti apie e, sutartis, apie teisinę bazę, kokiu pamokų pasimokime po Graikijos atveju. O taip pat reikėtų bendrai pagalvoti, kad eurozona netaip jau sėkmingai susidorojo su ilgalaikiais klausimais, tokiais kaip technologijos, inovacijos, ekonomikos augimas. Bet tai nėra centrinio banko vaidmuo. Aš manau, kad tai yra vyriausybių vaidmuo. Ir tuo požiūriu mes galėtume pagalvoti, ar fiskalinės ir monetarnės politikos sąveika pagal sutartis e, yra palankus reiškinys, o ne kliuvinys. Aš turiu pabrėžti, kad dabar yra labai svarbus diskusijų momentas. ECB iš tiesų nuolat palaikė finansų sistemą e, per e, užsatų likvidumo politiką ir panašiai. Bet e, suprantame, kad krizių metu pagal tai, kaip numatyta sutartyje, fiskalinė uh, politika ir monetarinė politika yra labai glaudžiai susijusios. Tų politikos sričių problemų neįspręsime, nes gilėja finansinės problemos, gilėja infliacija, jeigu egzistuoja monetarinės problemos. Galiu pasakyti, kad ši diskusija yra labai ilga ir plati, aš apie tai turbūt neturėčiau net leistis kalbėti, bet turiu teisę išsakyti savo nuomonę bet ES sutarties taisyklės turėtų būti pakeistos. Ačiū. Uh, Ačiū. Baigėme pirmąją diskusiją ir dabar pakviešiu antrosios diskusijos kalbėtojus atsisėsti tribūnoje. Dėkoju kalbi, mūsų pranešėjams už darbą ir skirtą mums laiką. Jūs nusipelnote plojimu. Stay, please, Jeigu norit likti tribūnoje, galit. But you should, if, if you understay, I think you should take it. Jeigu norit likti, prašom, paklausykit mūsų toliau, sėskit kur nors. Right, so have, uh... Puiku. Taigi toliau kiti pranešėjai, ponia Marija Džiao Rodrygės iš Lisabonos universiteto instituto ir ponia Nikola Fukščiudeln, kuri yra iš Goetės universiteto Frankfurte. Taigi kviečiame pranešėjas perskaityti savo pranešimus. Pirmoji bus ponia Rodrygės. Labai ačiū už pakvietimą. Turiu kalbėti apie šiek tiek kitokį klausimą. Apie tai, kuriuose sritise Europa gali sukurti naujas darbo vietas keturi pagrindiniai aspektai. Visų pirma, išorės, tai, tai, tai yra iššūkiai aplinkosaugos rytyje Europoje. Antra, kur esama galimybių kurti naujas darbo vietas. Trečia, kalbėsiu apie pasiūlymą kurti darbo vietas. Ir ketvirta, apie politinius prioritetus, kaip re realizuoti šį pasiūlymą, padaryti jį praktiškai gyvendinimą. Pradėsiu nuo e, užimtumo iššūkio apimčių. Iš esmės, čia atsiveria dvi skirtingos problemos. Visų pirma, ją galima įvertinti, kaip nedarbas susijęta su recesija. Bendrai vertinant, galima e, pateikti vieną skaičių. Tai yra 10 tūkstančių darbo vietų, atsiprašau, 10 milijonų darbo vietų galime sukurti tokį papildomą skaičių darbo vietų nuo galėjome sukurti tarp 2005 iki 2008 metų, tačiau dabar e, tie įdarbinti 10 milijonų žmonių praranda savo darbo vietas, tai vyksta. Dabar vidurkinis nedarbas yra maždaug 10 procentų. Taigi tai yra reali problema. Tačiau kyla ir antroji, kuri e, kartais ir neminima. Tai yra struktūrinio nedarbo rizika. Darbų e, struktūra Europoje labai sparčiai keičiasi. Judame link žinių ekonomikos, taigi kūrėme darbo vietas naujose sritise, kūrėme naujas funkcijas. Dabar E, mažėja poreikis e, fizinį darbą dirbančių asmenų. E, taigi turime būti pasiruošę spręsti antrąją problemą. Turime kalbėti apie didelius skaičius. 70 milijonų darbo vietų. Tiek darbo vietų atsiras Aš nekalbu apie uh, net naujas darbo vietas, grinai naujas, e, kalbu apie e, darbo vietas, kuriuose galės įsidarbinti žmonės per ateinančius metus, tačiau ne, galbūt jų nepakaks visiems darbo ieškantiems. Taigi, kaip sakiau, yra su recesija susijęs nedarbas ir struktūrinis nedarbas. Pirma pastaba. Ankstesnės politinės priemonės nebuvo tinkam, nėra tinkamos dabartinėms nedarbo problemoms spręsti, nes ankstesnės e, politinės e, e, priemonės buvo darbo tiek darbo jėgos tiekimo aktyvavimas, tai yra jaunimo, moterų e, pritraukimas, pagyvenusių žmonių e, išlikimas darbo vietose ir saugumo ir užimtumo garantijos, flex security. Tačiau dabar jų nebepakanka, nebepakaks e, nedarbo problemai spręsti. Jų nepakaks, nepakanka uh, aktyvinti tik tai darbo jėgos pasiūlą, reikia e, aktyvinti ir paklausą. Tai reikalauja aktyvių mokymosi visą gyvenimą e, sistemų, e, darbo rinkos paklausos. Taigi reikia politinių prioritetų pakeitimo. Tai ypač aktualu dabar, kaip parlamentarai žino, dabar yra rengiama strategija ateinantiems dešimčiai metų Europos Sąjungoje. Ji e, vadinasi Europa 2020, taigi pats laikas tokius prioritetus aptarinėti. E, turbūt galite manęs paklausti, kur atsivers tos galimybės kurti naujas darbo vietas. Iš esmės, toks potencialas atsiveria keturiose pagrindinėse sritise būtent pasaulinės rinkos išsivyščiusiose ir besivystančiose valstybėse. Suprantama, tai priklauso ir nuo pasaulio ekonomikos atsigavimo. Antra, tai yra Europos rinkos kurios turėtų sudaryti sąlygas įsidarbinti. Vėlgi tai priklausys nuo ekonomikos atsigavimo ES, nuo to, kaip neatsiliksime nuo dabar vykstančių procesų. Uh, kokį gebėjimą turės mūsų valiutų ir ekonominė sąjunga priimti naujus iššūkius. Taigi čia yra daug klaustukų. Trečioji potencialą teikiantis rytis yra susijusi su iššūkiais visuomeniai, socialiniais iššūkiais visų pirma skirtais kovoti su klimato kaita, atsinau, e, užtikrinti atsinaujinančių energijos šaltinių dėgymą, tačiau taip pat ir su a, asmeninių paslaugų, a, sveikatos paslaugų, verslumo didinimo a, e, tikslais. Ir galiausia ketvirtoji potencialis rytis E, sėtina su darbo vietomis, kurios gali atsirasti atsiradus naujiems produktams ir paslaugoms. Inovacijų procesas orientuotas ne tik į procesus, bet ir į produktus bei paslaugas. Ir štai tose srityse atsiveria galimybė sukurti ne tik daugiau, bet ir geresnės kokybės darbo vietų. Uh, Taigi iš esmės tokios galimybės yra. Bet aš kol kas kalbu tik tai apie potencialą priklausantį nuo daugelio aplinkybių ir sąlygų. Vėlgi, e, turint tokią situaciją, galima pateikti tris konkrečius pasiūlymus, kurie, mano vertinimu, e, turėtų puikiai atitikti 2020 strategijos tikslus. Kaip žinote, strategijos tikslas yra parengti Europos Sąjungą, e, padaryti ją žalesnę, e, išmintingesnę e, ekonomiką orientuotą į integracija grįsta visuomenė. Tai reiškia, kad turėtumėm sukurti daugiau tokių darbo vietų, parengti daugiau tokių specialistų, kurie būtų pasirengę dirbti žalesnėje ekonomikoje, žiniomis grįstoje, uh, e, įtrauktimi pagristoje visuomenėje. Kalbant apie žalesnę ekonomiką, ekologiškesnę ekonomiką, turime menyje naujus energetikos E, šaltinius, taip pat apie e, žalesnio, ekologiškesnio būsto ir transporto skatinimą. Juk turime keisti vartosenos įgūdžius, gamybos būdus kalbant apie žiniomis grįstą, protingą ekonomiką, reikia suvokti, kad Europa turi didelį potencialą šioje srityje. Kūrybiška turinio pramonė, e, verslo paslaugos e, turi būti orientuotos į pagalbą smulkiam ir vidutiniam verslui. Šioje srityje prieš krizę Europa buvo sukūrusi daug darbo vietų ir galėtų ir toliau tai daryti su sąlyga, jei atsiras reikiamos aplinkybės. Na, o trečioje srityje, integruotos visuomenės srityje, galimybės atsiveria priklausomai nuo sveikatos sistemos, asmeninių paslaugų, paslaugų vaikam, e, tai yra vaikų priežiūros ir e, pagyvenusių žmonių priežiūros, taip pat mokymosi visą gyvenimą. Šiuose sritise ES taip pat gali sukurti naujų darbo vietų. Kaip tai padaryti, kokiais būdais? Taigi darbo vietų kūrimo metodas. Jis grindžiamas samprata partnerystės, inovacijų ir darbo vietų kūrimo tikslais. Tai reiškia, kad inovacija yra pagrindinis darbo vietų kūrimo variklis, e, o e, mokymasis visą gyvenimą užtikrintų, kad e, darbui pasirengę žmonės turėtų reikiamų įgūdžių. Toks būtų mechanizmas, kuris šiuo atveju nei ES lygių, nei valstybių narių lygių nėra a, stiprus. Aš norėčiau pasiūlyti, kad siekiant stiprinti tokias partnerystės būtų labiau sustiprinta inovacijų ir e, investicijų politika. Čia trūksta to, kad štai kol kas Europos lygmenių turime daug pramonės politikos ir inovacijos skatinimo uh, priemonių, in, inovacinių priemonių, tačiau jos nėra apjungtos. Pavyzdys e, - automobilių pramonė. Čia esama daug priemonių spręsti sektoriaus problemas, tačiau jos nėra apjungtos. Taigi aš siūlyčiau sukurti europinės pramonės politikos platformas, apjungiančias įvairias priemonės o nacionaliniu ir regioniniais lygmenimis galėtume plėtoti inovacijų ir darbo vietų kūrimo partnerystės. Bet tai reiškia, kad inovacijos turėtų būti ne e, elitinių bendrovių prerogatyva, bet tai turėtų būti labai integruota politika, kurios kol kas pasigendame reikia priimti sprendimus e, padiktuotus 2020 strategiją. Tuo pat metu turime e, dėkti mokymosi visą gyvenimą projektus ir vėlgi šioje srityje siūlyčiau suvokti, kad būtina ne tik gerinti švietimo ir mokymo kokybę, didinti procentinį, um, procentinę dalį uh, gyventojų gavusių ne tik vidurinį, bet ir aukštą įsilavinimą, bet ir suteikti reikiamų žinių mūsų piliečiams, tai užtikrintų mokymosi visą gyvenimą sistemos efektyvumą. E, dabar yra rengiamas naujas pasiūlymas New Skills for New Jobs nauji įgūdžiai naujoms darbo vietoms. Jis reikalauja jau dabar nustatyti, kokiu a, a, e, įgūdžių reikės ateities darbo vietoms kad e, profesinę kvalifikaciją norintys kelti asmenys turėtų tokią galimybę. Paskui reikia numatyti praktinės priemonės toms galimybėms realizuoti. Taigi kitas e, etapas būtų įvertinti poreikius. O pagrindinis poreikis yra reali europinė mokymosi visą gyvenimą sistema, suteikianti tokias galimybės e, pavyzdžiui, Erasmus pobūdžio mokymo priemonės. Kol kas esame labai toli nuo šio tikslo. Žinome, kad tik vienas procentas visų jaunuolių turi realią praktinę galimybę pasinaudoti Erasmus programos privalumais. Kita pastaba yra susijusi su finansinėmis priemonėmis bet kas, ką ką tik pasiūliau, yra įmano, nebus įmanoma, jeigu nesugebėsime parengti naujų finansinių priemonių. Tokia būtų mano paskutinė išvada. Atsižvelgdami į iššūkius, kurie mūsų laukia, kuriant darbo vietas, turime suvokti, kad tie iššūkiai pirmiausia reikalauja protingos makroekonominės politikos. Čia tarsi priėmė kryškelę. Viena vertus, ECOFIN ministrų taryba nieko nedaro, kad išėjimo iš krizės strategija prioritetu pasirinktų fiskalinę konsolidaciją. Europos vadovų taryboje kovo mėnesį buvo sakoma, kad fiskalinės e, stimuliavimo priemonės turėtų būti e, panaikintos ir pereita prie e, sava, savaiminio atsigavimo. Tačiau aš manau, kad fiskaliniai stimulai neturi būti atšaukti jeigu e, nematysime, kad atsikūrė tos darbo vietos, kurios buvo prarastos. Antra svarbi rekomendacija yra užtikrinti būsimų politikos priemonių koordinavimą. Ne fiskalinės konsolidacijos, bet augimo skatinimo tikslais. Tai turėtų apjungti biudžeto ir fiskalinę politiką. Jos turėtų būti nukreiptos ekologiškesnės žiniomis labiau gristos ekonomikos kūrimo tikslui. Kol kas tokio koordinavimo trūksta. Ir galiausiai turėtumėm renkti naujas finansinės priemonės. Kalbu ne tik apie geresnį struktūrinių fondų panaudojimą ar Europos investicinių priemonių investicinio banko teikiamų priemonių panaudojimą. Vėlgi, čia pažanga galėtų būti tik ribota. Aš kalbu apie poreikį įvertinti naujas priemonės, tokias kaip e, eurobonds, euro e, vertybiniai popieriai. Turime užsitikrinti, kad mūsų finansinė sistema būtų reformuota taip, kad būtų skatinamas augimas, investicijos ir naujų darbo vietų kūrimas. Tuo ir baigsiu savo pasisakymą. A, primindama tai, kas buvo pasakyta pirmųjų diskusijų metu, apie ką kalbėjo profesorė Stephanie Griffiths Jones. Svarbu mobilizuoti išteklius, kad galėtume atitinkamai skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą bei pereimą prie ekologiškesnės ir žiniomis gristos ekonomikos. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Fuks. Labai ačiū. Aš kalbėdama dažniausiai kalbu apie neiškumą dėl to, ar pavyks greitai išbristi iš šios krizės. Negalime dabar žinoti, kiek svarbus politikai šio požiūriu gali būti. Ir jeigu liks laiko, pakalbėsiu dar apie ilgalaikės strategijas taip pat ekonomikos augimo įtvirtinimo Europoje. Iš dabartinės krizės siekiant išbristi pagrindinės e, pritys bus tokios, kaip padidinti paklausą ir kaip išvengti nedarbo lygio augimo. Mano kolegė kalbėjusi prieš tai taip pat paminėjo tuos abu klausimus. Visiškai akivaizdu, kad dabartinė ekonomikos krizė buvo susijusi su paklausos sumažėjimu. Be to, e, suprantame, kad politikos priemonės pagrystos e, Keinso teorija turi būti e, pritaikytos ir pastaruoju metu matome, kad gana daug buvo diskutuojama apie tai, ar paklausos e, trūksta tose valstybėse, kur yra e, einamosios sąskaitos perteklius. Galiu pasakyti, kad jeigu pažvelgtume į dabartinius Europos valstybių narių einamosios sąskaitos disbalansus, tai pamatytumėte, kad Vokietijoje einamosios sąskaitos perteklius yra didžiausias ir ten paklausos mastai labai atsilieka. Galiu pasakyti, kad e, sunku nustatyti, ar tas e, perteklius yra susijęs su pasaulio įvykiais ar kitomis valstybėmis narėmis. Štai čia yra skaidrė rodanti prekybos disbalansus atsiprašau, priekybos balansą ir įnamosios sąskaitos disbalansą skirtingose valstybėse narėse. Aš nežinau, ar e, jūs galite išskaityti, bet matome, kad priekybos balansas kaip BVP dalis didžiausia yra Niderlanduose, o Vokietijoje netokia jau ir didelė. Netoks jau ir didelis. Kai kuriuose valstybėse yra bandoma susidoroti su einamosios sąskaitos pertekliu, o kitur su deficitu. Visa tai yra susijęs su paklausos trūkumais. Taigi kaip galime padidinti paklausą? Įsivaizduokime, kad ekonomika vėl pradeda aukti ir daug kas pasaulyje galvoja, kad šie metai jau yra labai palankus, jeigu didės atlyginimai, automatiškai paklausa turėtų padidėti. Tačiau aš manau, kad mes turėtume būti labai atsargus. Nėra atlikta labai daug mokslinių tyrimų, bet aš norėčiau parodyti vieną akademinį tyrimą, kuris e, išplaukia iš fiskalinio skatinimo įstatymo priimto Amerikoje 2008 metais ir žiūrima, kaip mokestinės nuolaidos atsispindi e, šeimų įplaukose. Buvo atliktas tyrimas, kuris rodo, kad tik 20 procentų e, šeimų sako, kad išleidžia visas pajamas. Didžioji dalis šeimų nori taupyti arba kur nors investuoti. Taip pat dar labiau stebina ši schema. Matome, kad turtingesnės šeimos sako, kad jos leis pinigus. Taigi, jeigu norite, mes dažnai sakome, kad jeigu norime skatinti paklusą, reikia skirti daugiau pinigų jaunoms šeimoms e, arba skurdesniems šeimoms, nes joms e, daug ko trūksta, bet štai šie skaičiai parodo visiškai priešingus dalykus. Vyresnės šeimos ir turtingesnės šeimos yra išlaidesnės. Aš galiu pasakyti, kad būtent dėl netikrumo žmonės pradeda taupyti iš atsargumo. Ir dėl šios krizės e, šeimų finansinis ne tikrumas padidėjo ir ypač tarp jaunų žmonių ir neturtingų žmonių tas pastebėtina, nes neretai žmonės tose šeimose būtent neteko darbo ir jos buvo labiausiai paveiktos nuo krizės. Taigi išaugo nedarbo lygis, bet to padidėjo bendras neužtikrintumas dėl to, kaip krizė toliau rutuliosis. Ar dar labiau jį nusmuks, ar iš esmės pasikeis tendencijos, kiek laiko visam tam reikės. Ir tol, kol toks ekonomikos augimas yra netikras, net jeigu BVP ir atlyginimai pradės aukti, vargu ar paklausos skaičiai pasikeis. Greta netikrumo aš norėčiau pakalbėti apie kitą psichologinį elgesio aspektą, kuris yra taip pat, mano nuomonė, labai svarbus, tai yra pasitikėjimas. Ir atlikta labai daug studijų, rodančių, kad ir mikro, ir makro lygmenių pasitikėjimas yra labai svarbus. Uh, E, žmonės e, turi pasitikėti, kad gaus didesnės pajamas. Ir matome šioje skaidrėje, kuriuose valstybėse pasitikėjimo lygis yra didžiausias. Viskas yra susijęs su BVP. Valstybės, kuriuose yra daugiau pasitikėjimo, BVP yra didesnis. Taigi pasitikėjimas kaip faktorius yra labai svarbus. Be to, valstybės, kuriuose pasitikėjimo lygis yra didesnis, dažniau prekiauja su kitomis tokio pat valstybėmis. Šiandien dažnai galime girdėti, kad krizė sugriovė pasitikėjimą ekonomikos sistema. Man Manau, kad tai yra naujovė šioje krizėje, jeigu lygintume ją su ankstesniais nuosmukiais. Aš nemanau, kad kas nors žino, kaip pasikeis šeimų ir firmų elgesys šiuo požiūriu. Be to žinome, kad pasikeičia pasitikėjimas tarp žmonių tarpusavyje ir ekonominėmis operacijomis mažiau pasitikima. Akivaizdu, kad žmonių elgesys ir prefer preferencijos priklauso nuo uh, E, patirties ekonomikos rytyje, ilgalaikės ar trumpalaikės. Aš pati, pavyzdžiui, galiu pademonstruoti, kad rytų Vokietijos žmonės turi daug gyvenimo komunizme patirties ir jie savo ekonominės preferencijas pagal tai nustato. Be to turime galvoti apie nesenos praeities patirtį. E, ji rodo, kad nestabilumas finansų rinkose pastaraisiais metais turėjo įtakos žmonių norui imtis finansinės rizikos. Taigi ekonominės pasiekmes su tokios, kad pasitikėjimas ekonomika sugriautas. Kitas dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti, ar reikia bijoti, kad nedarbo lygis pradės aukti. Po e, nuosmukių Junktinėse Amerikos valstijose apie tai buvo labai daug kalbama, nors BVP pradėjo atsigauti, darbo užimtumo lygis nepradėjo aukti po vieno nuosmukio Junktinėse Amerikos valstijose prireikė dviejų su pusę metų, kad nedarbo lygis pasiektų tokį lygį, koks buvo prieš nuosmukį. Taigi egzistuoja skirtingos teorijos apie tai, dėl ko e, nedarbas neišnyko taip greitai. Vienas buvo, viena teorija sakė, kad e, greičiau už, e, buvo perpaskirstomos lėšos tarp sektorių, o kita teorija sako, kad verslo netikrumas vis tiek išliko. Yra ir tokių, kurie sako, kad tos nedidelė ekonomikos nuosmukiai 91 ir 2001 metais e, pakeitė darbo maržos judėjimą ir akademiniai faktai rodo, kad netikrumas turi įtakos gamybos mastams ir tas tai gali užsitęsti. Taigi dabartinėje krizėje matome, kad Vokietijoje atsirado priemonės kovai su netikrumu. Buvo verslo pasitikėjimo priemonė pritaikyta ir kitokios priemonės. Ir šioje schemoje matote, kad netikrumas šioje krizėje labai pagilėjo. Verslo įmonės nebežino, į kurią pusę ekonomika eis, nebežino, kaip jų verslas rutuliosis. Ir jie net nežino, ar viskas eis į gerą pusę ar į blogą pusę. Baigdama šią dalį galėčiau pasakyti, kad netikrumas ir pasitikėjimas yra labai svarbios psichologinės priemonės ar ypatybės, kurios turi e, poveikio ekonomikai. Nėra visiškai aišku, ką galima padaryti politikos priemonėmis, kad būtų sustiprintas pasitikėjimas ir tikrumas. Tačiau iš šios krizės pamatėme, kad kai kurios priemonės gana akivaizdžiai duoda naudos. Politikos staigus keitimas turėtų būti vengiamas, e, nes tai pakeičia šeimų ir įmonių finansinės sąlygas. Be to, Labai svarbu galvoti apie tai, kaip tos laikinos priemonės bus sustabdytos taikyti e, monetarnėje ir fiskalinėje politikoje. Taigi verslo politika turėtų nesikeisti tol, kol ekonomika visiškai nesigaus. Kai kurios ekonomikos koordinavo priemonės ES lygių būtų naudingos, nes tai leistų suprasti, kokie yra bendri tikslai ir kokia politika gali būti taikoma įmonių veiklai ir šeimoms. Porą minučių norėčiau dar pakalbėti apie ilgalaikę strategiją. Sutinku su kitais kalbėjusiais, kad be bejonės, galvojant apie ilgalaikę strategiją, Europa turėtų sutelkti dėmesį į konkurencinius pranašumus. Jau dabar ES darbo jėga yra labai kvalifikuota ir akivaizdu, kad konkurencinis pranašumas yra moksliniai tyrimai ir inovacijų plėtra. Be to, tolesnis kvalifikacijos kelimas. Todėl daugiau dėmesio reikia skirti švietimui. Jeigu pagalvotumėm apie mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimą, matytume, kad ES valstybės valstybėse narėse padėtis skiriasi. Maždaug 3 procentai yra nustatytas ES komisijos tikslas 2020 metams ir aš taip pat norėčiau dar priminti, kad ne visur išlaidos yra vienodos. Būtų galima e, pagalvoti dar daugiau apie tai, kaip turėtų būti vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijos. Aš asmeniškai manau, kad ekologinės technologijos turėtų suvaidinti stipresnį vaidmenį. Čiagi vėl mes turime mm, konkurencinį pranašumą. Ekologinis judėjimas Europoje yra labiau pažengęs į priekį negu kur nors kitur pasaulyje bet suprantame, kad ir Junktinėse Amerikos valstijose, ir augančiose ekonomikose, tokiuose kaip Indija ir Kinė, ekologiniai judėjimai įgaus daugiau reikšmės. Todėl ekologiškos investicijos yra nauja augimo galimybė. Štai čia grafikas rodantis, kiek išlaidų skiriama švietimui. Mėlyno linija rodo švietimui skiriamas išlaidas kaip BVP procentą ir lyginamos valstybės narės su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir Šveicarija. Mes išleidžiame daugiau švietimui, bet vėlgi čia turim galvoti ne tik apie pinigus, reikia galvoti ir tai, kaip tie pinigai panaudojami. Ir dar viena pastaba. Bent jau Vokietijoje daugiau negu pusė universitetų studentų yra moteris, tačiau darbo rinkoje moteris užima mažiau vietos. Taigi e, čia yra prarandamas asmeninis ir socialinis potencialas. Negalime išlaikyti kvalifikuotų moterų darbo rinkoje. Štai čia rodoma, kiek moteris dalyvauja darbo rinkoje skirtingose valstybėse narėse. Matome, kad sviruoja skaičiai labai smarkiai nuo 20. E, e, Europos komisija yra išsikėlusi tam tikrą tikslą 2020 metams, o štai čia yra skaidrė rodanti, kiek jaunos mamos dirba e, turinčios vaikus nuo 3 iki 5 metų. Aš manau, kad čia yra geras potencialas, turime išnaudoti visuomenės resursus ir įtraukti moteris į darbo rinką. Taigi, dar kartą, ką politikai gali padaryti ir aš galvoju ypač, ką ES galėtų padaryti, koks būtų ES parlamento vaidmuo. Manau, kad akivaizdu, jog koordinuota Europos politika tam tikrose srityse padėtų. Kai kuriuose srityse integracija jau egzistuoja. Šiandien labai daug girdėjome apie finansų rinkas, apie jų reguliavimą ir panašiai, tačiau koordinuota Europos politika turėtų padėti ir integracijai. Pavyzdžiui, rinkos, darbo rinkos turėtų būti greičiau integruojama. Europoje skaičiai dar yra labai žemi, nes iš esmės E, nors iš esmės yra užtikrintas laisvas darbo jėgos judėjimas. Dar vienas dalykas, kurį galime padaryti Europos lygiu, tai yra įvertinti geriausią praktiką. Galvojame apie darbo jėgos aktyvumą, moterų aktyvumą darbo rinkoje. Tai yra viena problemų pusė, yra ir kitokių. Čia galėtume padaryti labai įdomių išvadų e, vertų aptarti Europoje. Be to, manau, kad labai svarbu yra tai, ką jau minėjau - inovacijos ir aplinka palanki asmens iniciatyvumui. Tai yra sudėtinga. Turėtume aiškiai suprasti, kad labai daug ką reikės padaryti regionuose ir koordinavimą turėsime pagerinti. Bet bendrai galiu pasakyti, kad ES lygių politikams yra daug uh, veiklai vietos. Ačiū. Dabar norėčiau paraginti klausimus teikti. Pirmiausia, Eliza. Well, Labai ačiū abiems pranešėjams. Iš tikrųjų, mane e, nustebino paskutinės pranešėjos parodytos skaidrės. Gal galite uh, priminti pirmąją? Štai, štai, manau, kad liktai ir šita skaidrė uh, E, mūsų pareigojanti tikrai ją panalizuoti, nes e, aš pasižiūrėjusi į ją, liktai išsigandau pradžioj, nes man pasirodė, kad ties Kinija e, nubriežta ta ilgoji linija, tačiau iš tikrųjų tai yra Vokietijos uh, situaciją dėl einamosios sąskaitos e, disbalanso. Kalbant apie augimą Europoje, matome, kad jis yra lėtas, eksportas yra ypač koncentruotas, vidaus rinkoje valstybės parduoda viena kitai ir natūralu, jog konkurencija tampa labai žiauri. Ir Europoje susikūrė toks modelis, kai Šiaurės šalis ir Vokietija turi ženklų perviršių, o deficitą patiria visos kitos valstybės. Ir tai e, negalima nepastebėti, mes turime spręsti šiuos klausimus, nes tai sėtina su tuo, ką jau minėjau, pasitikėjimu Europa, Europos modeliu. Kol kas e, mūsų e, žaidimas yra be rezultatų, 0-0. Mes turime pasimokyti iš to, apjungę e, tokius e, skaičius su e, skirtumais BVP vienam gyventojui atskirose šalise ir suprantant, kad kiekvienais metais tas modelis replikuojamas, tai susiję tai su stabilumo raugimo paktu, pamatysime, kad susidaro tam tikras vakumas, tam tikra išskirtinė situacija Europoje. Aš ypatingai akcentuoju augimo tvarioje aplinkoje sieki, kaip aukti, kuriant naujas darbo vietas. Bet turime rasti sprendimą tokiai situacijai ir toks peršokimas nuo dabartinės makroekonominės situacijos prie kitų augimo galimybių yra esminis tikslas. Turėdami bendrąjį 1 procento augimą ir tokį disbalansą nacionalinio augimo prasme, mes e, turime suvokti, kad tas vienas augimo procentas jau sukuria nedarbą e, kiekvienais metais didesnis nei 2 procentų augimas sukursta nedarba. Taigi klausimą reikia spręsti, nedelsiant, kaip jį spręsti, kaip skatinti augimą. Juk e, gyvename globalizacijos pasaulyje. Kaip e, jūs pasiūlytumėte Europai aukti e, globalizacijos sąlygomis? E, kaip tai susijęti su 2020 metų strategija. Joje yra viena sena rekomendacija ir dvi, trys naujovės jos sėtinos su išorinė ekonominė darbo atvarkė santykiais, ekonominiais santykiais su kitomis pasaulio valstybėmis ir kitų rinkų reikalavimais. Nes priešingų atveju užsiciklinsime ties tais e, vien, tuo vienu procentu augimo, kas atneš didelių problemų Europai. Antra. pramoninė politika vėlgi jį grįžta į mūsų darbo atvarkę, bet kol kas nematau, kad klausimas būtų sprendžiamas. Čia atsiveria du aspektai. Visų pirma, priemonės poreikiui e, pokyčiams įgyvendinti ir strategiją įdėkti ir antra, e, konvergencija. Tai yra esminė prielaida gyvendinant Lisabonos darbo atvarkės tikslus. E, Tarptų tikslų negalima turėti hierarchijos, jie negali konkuruoti. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet norėjau, kad mane suprastumėte. Prieš suteikdama žodį ponioms, aš pats norėčiau paprašyti e, nenuvertinti ir kitų skaidrių. Juk vienoje kalbama apie eksporto ir BVP santyki e, atitinkamose valstybėse. Taip pat kitoje skaidrėje minėti eksportai, eksporto apimtis ES viduje, e, kur Vokietija nėra taip toliai įsiveržusi į priekį, yra maždaug vidurkė. E, taigi nepamirškite šitos jūsų aptartos situacijos visame kontekste. Taip, suprantu, viską reikia vertinti saliginai, tačiau apskaičiavę e, priekybos perviršių ar kitus veiksnius BVP e, e, santykyje, tai pamatytumėm, kokie dideli skaičiai susidaro. Aišku, vertinkime ir pasaulinį balansą, bet mano pastaba ta, kad jeigu stagnuosime ir e, skirsime dėmesį tik vidaus rinkai, mes e, sukursime situaciją, kai vienas valstybės laimės, kitos pralaimės. Ačiū. Jums leidus, pirmiausia, e, noriu, e, norėjau pasakyti tai, ką sakė prieš mane kalbėjęs prelegentas. Čia svarbi ir valstybės absoliuti teritorija, jos dydis, stambios valstybės čia gali išlošti daugiau nei mažusios, tačiau BVP santykio prasme e, čia matote priekybos balansą skaičiuotą tik kitų valstybių narių e, santykį. Vokietijos perviršius, pamatysite, bus nedidelis, e, šiek tiek desnis nei 5 procentai, aišku, ženklus, bet ne visą nulementis, nepalyginamas su Kinijos perviršimi. E, negalime sakyti, kad tokia politika e, taikoma tik Europoje, kitose šalise taip pat. Tačiau tikrai nenorime tokio pasaulio, kur yra įnamosios e, sąskaitos disbalansas, kai kuriais laikotarpiais pagrista, kad tas perviršius yra, kartais patirime deficitą, tačiau nors per se tai nėra blogas dalykas, tačiau uh, E, dėl kai kurių valstybių skirtumų, kai kurios patiria e, perviršių, kai kurios turi e, deficitą. Taigi reikia europinės politikos koordinavimo, kad visos valstybės galėtų laimėti. Negalime reikalauti absoliučiai homogeniškos situacijos visose valstybėse narėse, tačiau reikia uh, siekti, kad visi gautų naudos iš priekybos. Visada bus laikotarpiu, kai vienas valstybės eksportuos daugiau nei importuos ir atvirkščiai, bet jūs esate teisi, sakydama, kad tokia situacija jau e, tęsiasi ne vienerius metus, reikia ieškoti būdų, kaip ar, arba ją keisti, arba jei ji uh, stabili ją išsaugoti. Katastrofos kol kas neižvelgiu, tačiau tai yra iššūkis koordinuojant politikos priemonės Europos lygmenio. Ačiū. Manau, kad tai yra esminis klausimas. Aš vertindama Europą 2020 strategiją dabartinė jos būklė, kuri aptariama visose institucijose, Noriu paklausti, kaip galime būti tikri, kad ši strategija bus veiksmingesnė negu Lisabono strategija? Ar pasimokėme iš Lisabono strategijos? Kol kas, matydami pateiktą į pasiūlymą, galėtume teikti, kad trūksta konkrečių priemonių dviems problemams išspręsti. Pirmiausia, reikia pagreitinti pereimą prie pažangesnės, ekologiškesnės, labiau integruojančios ekonomikos. Tam reikia tvirtesnių politinių ir finansinių priemonių. Tačiau dabar mes susidurime ir su antraja problema, kuri yra susijusi su diferencijacija ES viduje. Taigi, turėtume rasti priemonės, kurios leistų sukurti daugiau konvergencijos, siekiant bendrų tikslų. Jeigu norime tikrai kartu sukurti pažangesnį ir ekologiškesnį ekonomiką, reikia geresnių konvergencijos priemonių. Tai atrodys prasminga. Pažvelkite į paskutinės Europos vadovų tarybos išvadas. Paskutinę dieną taryba pridūrė žodį konvergencija. O dabar mes turime apibriežti daugia šalio stebėjimo bazę. Pirmą kartą turėsime galvoti ne tik apie deficitą, skolą ir ekonomikos augimą, bet ir apie priekybos balansą, einamosios sąskaitos balansą ir idealių atveju aplinkosaugą. Taigi reikia išsamesnės bazės, kurią galėtume remti, remtis dirbdami dabartinėje Europos Sąjungoje. Tiek aš norėjau pasakyti. Labai ačiū. Aš manau, kad Europos didžiausias turtas yra vidaus rinka. Ir visiškai niekas nepaminėjo, kad gera priemonė pasiekti ekonomikos augimą yra sukurti funkcionuojančią Europos vidaus rinką. Europos vidaus rinka yra didžiausia pasaulyje vidaus rinka. Visi laukiame pono Monti ataskaitos su pasiūlymais. O kol kas aš norėčiau paklausti ponios Rodrygės. Ką jūs akcentuotumėte sprendžiant Europos vidaus rinkos problemas? Antras klausimas. Aš labai apsidžiaugiau, kai ponė Nikola Šuks paminėjo netikrumą. Bilas Klintonas yra pasakęs, kad tokia ekonomika yra kvaila ir jis e, paminėjo visą eilę skaičių. Ogi reikėjo pasakyti, kad žmogus yra kvailas, o ne ekonomika. Ką tik perskaičiau Financial Times laikraštyje, kad vyko e, pasaulio žymiausių ekonomistų konferencija apie ateitį. Ta konferencija finansavo ponas Sorošas. Ir buvo padaryta išvada, kad žmogaus psichologija yra kur kas svarbiau negu ekonomikos skaičiai. Ar jūs turite informacijos apie šią Sorošo konferenciją, kurioje dalyvavo žymiausi mokslininkai? Well, uh... Visų pirma, vidaus rinkos klausimas. Visi laukiame pono Monti ataskaitos ir aš manau, kad iš esmės jis kelia labai gerą mintį. Tam tikrą prasme mums reikia naujo kompromiso vidaus rinkai. Nes kitaip mes neišnaudosime giliau vieningos rinkos suteikiamų galimybių. Visa tai turi būti susiję su aiškiomis sąlygomis. Mes turime kalbėti apie poreikį suderinti bendruosius standartus - socialinius, ekologinius, mokestinius. Mokesčių politikos reikia nepamiršti. Mokesčių politikoje aš nekalbu apie amortizaciją, aš kalbu apie esminį klausimą, kuris mums iškils. Anksčiau ar vėliau visos vyriausybės supras, kad reikia didinti mokesčius. Manau, kad čia reikėtų eiti bendra kryptimi, kas yra būtina ekonomikos atgaivinimui. Turėtume pasakyti, kad jokių atvejų negalima didinti mokesčių naštos darbo jėgai. Reikia pereiti prie kitų mokesčių šaltinių, Pirmiausia, anglės dvideginio ir finansiniai mokesčiai. Tokia priemonė turi būti koordinuojama, nes kitaip ji neduos naudos. Mes vis dar nežinome, kokius pasiūlymus pateiks Monti savo ataskaitoje, tačiau manau, kad dabar jau yra akivaizdžiai matomas ryšys tarp vieningos rinkos galimybių išnaudojimo ir biudžeto mokesčių ir socialinių politikų koordinavimo ES. Tokia mano nuomonė, aš tikiuosi, kad Montis padarys tokias pat išvadas. Antras klausimas, kurį jūs teikite. Nežinau, ar aš teisingai supratau, ką jūs norėjot pasakyti, bet ponas Soroš neseniai organizavo renginį, kuriame buvo bandoma išsiaiškinti, alternatyvas, kaip ekonomikoje būtų galima susidoroti su nenumatytomis krizėmis ateityje, beprecedentinėmis krizėmis. Kaip rašoma spaudoje, konsensusas nebuvo pasiektas, bet tai turbūt nestebina, nes ekonomika yra labai sudėtingas mokslas. Daug tendencijų, daug skirtingų nuomonių, bet bent jau yra pripažįstama, kad kai kurios įprasinės ekonomikos mokyklos pralaimėjo. Ir tokių klaidų reikėtų vengti. Kaip jų išvengti dar nėra aišku, nes viena vertus yra manoma, kad Keynesio teorijos grįžta Europos Sąjunga. E, institucinės mąstymo mokyklos grįžta prie senų įpročių. Mes turime ieškoti naujos sintezės, kuri būtų patikima. Tačiau aš manau, kad turėtume įsileisti giliau į diskusiją. Nes klasikinės mąstymo mokyklos m, mm, pralaimėjimas yra akivaizdus, todėl turime ieškoti alternatyvų. Aš e, remiuosi turimo sąrašo, laiko lieka vis mažiau, taigi turbūt e, laikysimės nusistovėjusios praktikos. Aš pats pasižymėjau klausimą, norėčiau jums leidus užduoti klausimą abiems jums. Pirmiausia, e, žod... klausimas poniai Rodrygės. E, pastaraisiais metais įvyko e, dviejopi pokyčiai darbo rinkoje. Darbo rinkos struktūra pakito, tačiau iškrito daug žmonių iš tos rinkos, taigi galima tikėtis, kad atsirado daugiau žmonių, kurie nebegali persikvalifikuoti mažos, mažo islamimo žmonės, Vokietijoje tai galėtų būti apie 15 procentų ir tai mus neramina. Ar esant tokiai situacijai mes turėtumėm paspartinti pastangas, kuriant europinę darbo rinką, kurios kol kas realiai nėra. Mes tik bandome baigti vidaus rinkos kūrimą e, ir pradedame imtis veiksmų, kuriant darbo rinką Europoje. E, na ir antras klausimas, ar jūsų vertinimų bolonės procesas padeda mums kurti talentus, kurių, tai yra parengti talentus, kurių mums reikia. Uh, Bolonės procesas leidžia įgyti įgūdžių, tačiau besimokantieji netampa asmenybėmis. Ir man, galvojant apie ateities iššūkius, atrodo, kad mums reikia brandžių asmenybių, galinčių savarankiškai pasinaudoti turimais talentais ir mokytis visą gyvenimą patys. Antras klausimas savo gimtąją kalbą. Das äh, Vertrauen äh, sehr stark. Jūs kalbėjote apie pasitikėjimą. Sakėte, kad äh, pasitikėjimas ypač nukentėjo nuo krizės. Galiu jums tik tai pritarti dėl to. Tačiau ar jūs turite konkrečių įrodymų, informacijos, kuri teiktų, jog pasitikėjimo sumažėjimas didino šešėlinės ekonomikos mastą, korupciją bei kitus reiškinius, kurie mums šiuo metu visiškai nereikalingi. Ačiū. List, I... Jūs esate sąraše, tačiau laikausi įprasnės praktikos. Gerbiamas pirmininkė, kadangi liko tik 10 minučių, galbūt visi galėtų išsakyti klausimus, o paskui galėtumėte galbūt atsakinti, atsakyti visiems. Taip, taip, puiku, jūs esate sąraše, klausykime tolimiau tolmesnių klausimų. Pone Girhart, paskui pone Ulmaje ir pone Thompson ir, ir jūs e, pabaigoje. Um, ähm, ich denke, ich kann sogar anschließen an einer der Fragen, die Sie gestellt haben. Norėčiau sugrįžti prie to klausimo, kurį jūs, ponė pirmininkė, uždavėte. Kaip yra dėl e, pasitikėjimo, apie kurį kalbėjo kalbėtoje. Jeigu dabar nebeturime ateities, jeigu nebetikime ateitimi, neturime jokio pasitikėjimo, tai žmonės nebeišlaidauja, net jeigu ir turi iš ko. Taigi mes dabar turime atkurti pasitikėjimą tam, kad piliečiai atsidurtų tokioje visuomenėje, kurioje galėtų taip pat ir keliauti, galėtų peržengti valstybių sienas, ne tik tai vienoje valstybėje galėtų savo veiklą vykdyti. Uh, Taip pat jūs kalbėjote apie struktūrinę bedarbystę. Sakėte, kad nėra pakankamai kvalifikuotos darbo jėgos, nors nepaisant to, kad 7 milijonai darbo vietų yra numatyta kurti. Jūs taip pat sakėte, kad yra daug kvalifikuotų moterų, tačiau jos neturi jokių, gali, jokių galimybių rasti darbą šioje darbo rinkoje. To to dalyko mes negalime leisti. 54 procentai aukštasias mokyklas baigiančių asmenų yra moteris. Na, o įmonėse nebėra tų 54 procentų moterų. Kur dinksta tos moteris? Norėčiau, kad ir šį klausimą atsakytumėte. Pone Rodrygės, sakėte, kad reikia kurti darbo vietas tiems asmenims, kurie labai daug nekainuoja. Tai yra tokias darbo vietas, kurios daug nekainuotų, kad galėtume tai savo leisti. Jūs, kalbėt, jūs kalbėjote apie paslaugas, as, asmeninės paslaugas, asmenims teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, e, pagyvenusių žmonių e, priežiūra pagyvenusių žmonių priežiūra susijusi su didelė vidinė kultūra, su, kelionėm, su kelionėmis, tarkime. Pagyvenusių žmonių priežiūra labai daug kainuoja ir štai jau 20-30 metų pastebime tokią tendenciją. Finansai į ekonomiką investuojamos lėšos augo atvirkščiai proporcingai darbo vietų skaičiaus augimui. Tai reiškia, kai žmogų vis dažniau, kai žmogų pakeičia automatai, mašinos, tai atsiranda daugiau pelno. Dar yra viena problema, kuri jau 30 metų yra, tiesą sakant, aptariama. Uh, Buvo daug kalbama apie finansinių sandorių mokestį, tačiau lygiai taip pat dabar pradedama kalbėti ir apie automatų, mašinų, prietaisų apmokestinimą. Pone Rolmaier, pone pirmininkė, mane stebina tai, kad dabar, mane, kad dabar yra maišomas mokėjimų balansas su ekonominiu balansu nuolat yra maišomi šie dalykai. Aš tiesą sakant, negaliu dabar priekaištauti Niderlandams, kurių priekybos balansas yra geriausias ES. Tačiau reikėtų suvokti, kad ES, pačioje ES, tam tikrose valstybėse slypi problemų, į kurias turime, kaip manoma, greičiau sureaguoti ir ima, reikia būtina surasti tokių priemonių, kuriomis galima būtų pagerinti situaciją. Labai keista, bet šiuo metu kritikuojame tuos, kurie geriausiai sukasi. Ir aišku, rezultatų nuo to tinkamų neturime. Galiu paimti Niderlandų pavyzdį čia. Jūs kalbėjote apie pasitikėjimą. JAV jėga yra ta, kad jie pasitikė patys savimi. Neįtikėtinas yra jų pasitikėjimas savimi. Europoje tai yra neįtikėtina kad ir kokia bebūtų situacija, jie yra įsitikinę, kad jie suras iš to išeitį, kad e, įveiks sunkumus nepriklausomai nuo jų pobūdžio. Na, o būtent to mes neturime Europoje. Na ir dar gamybos srityje. Manau, kad e, Europoje neturėtume galvoti vien tik tai apie žaliasias uh, ekologinės technologijas, apie inovatoriškas technologijas. Visos technologijos, medicinos technologijos, visokios kitos technologijos egzistuoja visose Europos šalise. Reikėtų pabandyti tai susijęti su geresniu vidaus rinkos veikimu tam, kad kaip manoma, daugiau gamybos būtų sutelkta Europoje. Nereikėtų gamybos iškelti į trečiojo pasaulio šalis mūsų gamyba dabar yra iškeliama, pavyzdžiui, į Azijos šalis, tai tikrai nėra Europos stiprybė. Ar pasitenkinsime būdami paslaugų ekonomika, kaip kad, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, kurios rezultatai šiuo metu tikrai nėra geri. Na, o dėl užimtumo. Užimtumas yra neatsiejamai susijęs su finansų sektoriumi bendrają dimensiją. Visi puikiai tai žinome, tačiau jeigu pasižiūrėtume, kasgi vyksta konkrečiai, tai mažos vidutinės įmonės daugiausiai darbo vietų sukuria, o šios įmonės nėra pasauliniai veikėjai, taigi galbūt reikėtų pabandyti pakeisti dedamus akcentus, ypač finansų sektorėje. Kodėlgi vietoj to, kol kalbėtume apie didelės tarptautinės struktūras, pradė, galima pradėti apie mažas, nedidelės įmonės. Matau, kad, ponė pirmininkė, jūs jau nerimaujate, tuoj baigsiu. Galbūt reikėtų pagalvoti apie konstruktyvę mokesčių sistemą, kuri galėtų atgaivinti ekonomiką, o ne ją visiškai užgneušti. Nereikėtų mokesčiais paralyžiuoti e, ekonomikos. Reikėtų pagalvoti apie protingą, dinamišką uh, mokesčių sistemą. Ar reikėtų mažinti mokesčius? Ne, galbūt ne, tačiau reikėtų protingai juos paskirstyti. Ačiū. Dėkoju, norėčiau padėkoti poniai Rodrygės už tai, kad ši E, tiksliai nurodė vieną iš pagrindinių problemų, trukdančių kurti modernę Europą, naujas darbo vietas. Tai rodo, kad atskiriame mokslinius tyrimus nuo inovacijų, nuo darbo vietų, nuo pramonės politikos. Ne tik mūsų institucijos daro skirtumą, bet ir e, kiti kalbėdami apie inovacijas, nekalbame apie mokymosi visą gyvenimą, e, nekalbame apie tai, kad dirbantieji turi būti inovatyvūs. E, Danijos darbo rinkos partneriai, e, darbdaviai, profsąjungos sukūrė sampratą inovacijos diktuojamos dirbančiųjų. Tai reiškia, kad tai yra puikiai, puikiai idėja leisančiai pakeisti darbo vietų kokybę. Uh, Manau, kad būtent tokią sampratą galime įdėkti ir kitur, padarant darbo rinką inovatyvesnė, kūrybiškesnė, net jei darbas yra labai paprastas, ar tai būtų vidurinės grandies um, valdytojas, ar tai būtų valytoja, tokie asmenys galėtų uh, patekti į tokią sampratą. Uh, Taigi mes turėtumėm ieškoti e, kūrybingų darbų, kokybiškų darbo vietų per septintąją bendrą mokslinų tyrimų programą ir taip toliau. Mes turėtume pereiti prie modernios visuomenės e, nuo mūsų mentalitete įsigaliojusios fiziniu darbu grindžiamos visuomenės ir darbo rinkos. Taigi investuokime į inovacijas, ne tik į automobilių ar geležies pramonę, tai yra senasias pramonės šakas. E, ką tik grįžau iš konferencijos skirtos kompiuterinių žaidimų pramoniai. JAV tai yra viena iš dides, didžiausių pramonių. Didesnė negu kino pramonė investuojama milijardai dolerių vien į šią sritį. Tai yra būdas išeiti iš krizės. Paslaugos verslui. Kol kas nėra ištirta, kaip teikti tokias paslaugas, kaip kurti darbo vietas versle. Manau, kad esame atsakingi už tai, kad pereitume nuo tos e, senamadiškos gamybą gristos visuomenės prie žinių ekonomikos. Na ir galiausia apie moterų vaidmenį. Kalbant apie žalėjį sektorių, galime pasakyti, kad šiandieną 80 procentų ekologiškame sektoriuje dirbančių e, darbuotojų yra vyrai. O senoviniuose sektoriuose turbūt 90 procentų yra moterų. Pavyzdžiui, priežiūros sektoriuje. Tai turbūt 90 procentų yra moteris. Taigi moterų teisų komitete galėtumėm e, bandyti ieškoti būdų, kaip išeiti iš to e, lyties segregacijos e, aspekto. Dėkoju. Dėkoju. E, Aš pabaigsiu, nes norim dar palikti laiko mūsų kalbėtojams. Norėčiau paminėti porą trejatų dalykų, kuriuos paminėjo ponia Rodrygės Ji kalbėjo apie priemonės, kurių turėtų būti imamasi, kaip finansinės priemonės ir panašiai. Ką dar būtų galima padaryti Europos lygių, kad užtikrintume, jog rytoj ekonomika auks taip, kad bus pritraukiamos investicijos ir bus kuriamos darbo vietos. Pone Fuchs kalbėjo apie pasitikėjimą ir e, tikrumą. Viena iš ES klaidų padarytų per šią krizę ir kurią dabar įveikti labai sudėtinga buvo žaidimas su pasitikėjimo savoka. 2008 m. kovo mėnesį TVF pabrėžė, kad ES gali, gali pradėti smukti, jos ekonomika gali pradėti smukti. Tuo metu Vokietija kurioje 2008 metų pirmo ketvirčio skaičiai buvo paskelbti, rodantis, kad automobilių sektorius smunka ir turbūt netaip jau sudėtinga suprasti buvo, kas atsitiks toliau. Tada ponas Trišė, ponė Legan, ponas Junkeris, ponas Almūnė man skambino. Ir jie pareiškė, kad Tai yra TVF skaičiai, amerikiečių skaičiai. Mums jie neaktualūs, mūsų pamatai yra tvirti, tie skaičiai mums nei kiek nerūpi. Jis turbūt tai pasakė, nes egzistavo baimė, kad piliečiai praras pasitikėjimą. Nieko daugiau nebepirks. Todėl turbūt buvo geriau imtis kosmetinių priemonių ir apsimesti, kad viskas tvarkoji. Taigi taip, jūs teisi, mes privalome dirbti su netikrumu ir pasitikėjimu kaip veiksniais. Ir iš šiandienos diskusijų galiu padaryti išvadą, kad krizės sureguliavimo strategija turi būti gyvendinama itin atsargiai turime suprasti, kiek rizikos kyla, jeigu mes stengiamės sumažinti skolą. Galbūt reikėtų paskelbti stabilumo pakto moratoriumą tol, kol tas sudėtingas laikotarpis nesibaigė. Dar porą žodžių, ponė pirmininkė, jeigu leistumėt, dėl vidaus rinkos. Mario Monti pateikė savo pasiūlymus ir tuo metu mes labai entuziastingai vertinome juos. Tačiau šiandien aš šiek tiek pradedu dvėjoti. Dabartinėje vidaus rinkos kūrimo stadijoje fiskalinių reikalų suderinimo stoka e, skatina destruktyvumą Ir manau, kad pono Monti galimi sprendimai gali sukelti rūpešių nemažai. Pone pirmininkė, dar porą žodžių leiskit. Pagal balonės procesą mes turėtume daugiau apie tokius dalykus pagalvoti, nes mokslinių tyrimų sektoriuje labai dažnai keliama klausimų dėl šio proceso patikimumo. Iš esmės universitetai yra prieš pastatomi vienas su kitu, o ne kuriamas kolektyvinis tinklas. Tai mus gražina į viduramžius. Žinoma, aš perlenkiu lasdą bet jūs turbūt suprantat, ką noriu pasakyti. Paprašyčiau dabar atsakyti, jeigu, paprašyčiau dabar atsakyti, jeigu galit kuo trumpiau, nes vertėjai jau ir taip dirba viršvalandžius. Uh, Dėl mokesčių politikos. Gal per daug trumpai išnekėjau. Sutinku, kad egzistuoja dvi problemos. Pirmas dalykas uh, - mokestinį biudžetą turime nukreipti vieną kryptimį viso Europos Sąjungo, o kitas dalykas, nereikia tiesiog suderinti, bet reikia pritaikyti konvergencijos principus apmokestinimui. Tai yra e, problematiškas rytis dabartinėje vidaus rinkoje. Demografinės problemos, kaip galime e, susidoroti su demografinio potencialo nikimo rizika. E, Vienas dalykas turime didinti mobilumą, kitas dalykas migracija gali būti sprendimas. Dėl Bolonės aš galiu sutikti, kad ji leido su įvesti švietimo standartus Europoje. Tačiau ji neprisidėjo prie mobilumo. Taigi kažkas ne taip. Turėjau laiko kalbėti su komisijos Erasmus grupe ir manome, kad čia egzistuoja sunkumų. Reikia realių sąlygų Erasmus idėjoms plisti. Turime skatinti studentų asmeninį tobulėjimą. Trečia problema. Egzistuoja atotrukis tarp kvalifikuotos darbo jėgos, vis daugiau žmonių gauna aukštą kvalifikaciją ir e, labai nekvalifikuotų darbuotojų. Taigi susidaro atotrukis. Turime ieškoti galimybių pritaikyti kuriamas darbo vietas darbo jėgos kvalifikacijai. Kaip tą galime padaryti? Inovacijų ir mokymosi visą gyvenimą ryšys čia labai svarbus. Tačiau nepamirškime, kad už viso to glūdi pasitikėjimas. Kaip galime sustiprinti pasitikėjimą? Man susidaro įspūdis, kad dabartinėmis labai trapaus atsigavimo aplinkybėmis vienintelis būdas sukurti pasitikėjimą yra sukurti naują um, sąsąją tarp valstybės intervencijų ir privačių iniciatyvų Valstybė turi būti atsakinga už galimybių sukūrimą per viešuosius e, konkursus, per standartų nustatymą. Mes turime sukurti finansinės priemonės, o dar reikia privačios iniciatyvos. Tačiau dabar situacija tokia, kad mes negalime pasitikėti tik privačia iniciatyva. Reikia pasitikėjimą kurti kitais būdais. Todėl, jūs ką tik sakėte, reikia koordinuoti politiką, kuri kol kas nėra pakankamai gerai koordinuojama. Mane stebina tai, kad kol kas dar nėra įmanoma koordinuoti pramonės, švietimo, inovacijų ir mokslinio tyrimų politikų. Viskas čia suskaldyta, viskas suskaldyta ES lygių ir daugelėje valstybių narių, išskyrus keletą išimčių. Turim sukurti naują bazę, nes kol kas ES e 2020 dar tokios problemos neišsprendžia. Ta problema neišspręsta. Ačiū, kalbėjau labai trumpai.